Welcome, uh, colleagues, to this. Um... Kolegos, sveiki susirinkę į antrąją, antrąjį iš trijų e, klausimų ar svarstymų apie tai, kaip Facebook'o vartotojų duomenys buvo panaudoti Cambridge Analytica ir viso to įtaka duomenų apsaugai. E, mes e, dirbsime draugės su Libė Itre Afko ir Jūri komitetais. E, jų pirmininkai e, dalyvauja ar dalyvaus, ateina ir išeina. Matau, kad Jūri e, komitetui atstovauja ponė Delvų. Pone Hübner taip pat turėtų būti iš AFKO ir Paul Rubik iš ITRE taip pat turėtų dalyvauti. Labai svarbu, kad e, šiuose svarstymuose dalyvautų visi komitetai. Aš manau, kad IMKO ir e, KULT e, komitetų atitinkamai vicepirmininkas ir pirmininkas dalyvaus. Taigi aš turėčiau dabar perskaityti nuobodų įžanginį žodį, kol perėsime prie savo reikalų. Tai svarbu, po pirmojo e, svarstymo iš tikrųjų matėme gerus klausimus ir atsakymus ir dabar vėlgi noriu pasisveikinti su visais svečiais, kurie dalyvauja. Galbūt galėtume tikėtis, kad ir daugiau narių galėtų dalyvauti, bet jie kol kas pakeliui. Taigi po pirmininkų konferencijos sprendimo 18 metų 12 balandžio. Ir po to, kai pirmininkus reikia sustiko su ponu Zuckerbergu, e, mes buvom, e, mes priėmėm sprendimą, kad e, surenksime sustikimus su savo partneriais dialogo partneriais ir, ir tikėdamėsi, kad tie klausimai mums e, leis giliau pasigilinti į tas problemas, išmokti kažkokių pamokų ir pažvelgti į tai, kaip ES priemonės galėtų ateityje būtų efektyviau panaudojamos. Mes e, jau stengiamės e, užtikrinti, kad kuo aktualiausi prelegentai pas mus atvyktų į šį antrąjį klausimą Noriu priminti Jums, kad antroji daly mes kalbėsime konkrečias pasiekmes, e, poveikį asmenų e, privatumui e, dėl socialinės žiniasklaidos pozicijos, dėl rinkimų ir panašiai. E, aš turiu pasakyti, kad ir antrą Liepos mes ketiname surenkti dar vieną e, klausimą. Tikėsimės, kad ponė e, Satterfield ten galės dalyvauti ar kiti atstovai. Noriu pasakyti, kad šiandieną mūsų laukia svarstymai trijose teminėse grupėse E, norėčiau pasakyti, kad e, mūsų darbo organizavimas bus panašus į ankstesnį klausimą. E, kiekvienai sesijai galima bus užduoti 15 klausimų, jos užduos frakcijų nariai pagal DeHont sistemą. Ir po kiekvieno klausimo mūsų prelegentai bus paprašyti pateikti atsakymus po e, e, ekspertų pasisakymų e, suteiksiu žodį atitinkamų komitetų vadovams, o paskui tiems, kurie yra įrašyti į pasisakančiųjų sąrašą. Taigi kiekvienas galės užduoti po vieną klausimą skirti ją vienam iš ekspertų, neviršyti vienos minutės. Atsakymas bus skirta po dvi minutės. Jeigu e, tas laiko, laikas bus viršytas, e, išjungsime mikrofoną. Jeigu e, kažko, kažkokio komiteto nario nebus, žodis bus perleidžiamas kitam esančiam sąraše. Tak dabar jau pereiname prie mūsų prelegentų. Pirmiausia, EDPB e, pirmininkė Andrėja Jelinek, Paul Olivier de Haye iš e, Personal Data EO Steve Satterfield e, yra Facebook e, privatumo politikos direktorius e, ir taip pat vadovauja reklamos bei viešosios politikos komandoms Facebook įmonėje. Taigi galime dabar pradėti pirmąją sesiją, kurioj sustelksime domenų apsaugą ir privatumo implikacijas. Kadangi dirbame Europos parlamente, turim laikytis e, tam tikrų e, tradicijų. Visų pirma, noriu paklausti kitų komitetų pirmininkų ar vicepirmininkų, ar jie nenorėtų ką nors pasakyti. Dėkuoju, aš atstovauju e, Teisės reikalų komitetui. Čia mes visų pirma šios dalykus žiūrime iš e, jurisdikcijos, taikytinos teisės e, požiūrio taško ir e, galvojame apie tai, kurie teismai turėtų nagrinėti galimus skundus. Turėsime taip pat klausimų dėl technologijų, dėl teksto ir duomenų rinkimų ir panašiai. Aš kaip ir jūs noriu pasveikinti e, čia dalyvaujančius ekspertus. Tikimės geros ir konstruktyvios diskusijos ir konkrečiai jurisdikcijos klausimais, kad galėtume geriau suprasti, kas šiuo atveju įvyko ir kokios yra teisų gynimo teisme galimybės. Tai tiek iš mano pusės, aš manau, kad iš karto galėtume steigti žodį mūsų ekspertams. ir dėkuoju, kad jūri komiteto e, atstovą dabar turime. E, dabar suteiksiu žodį e, pirmajam mūsų prelegentui Andrėja Jelinek, EDPB ir Austrijos domino apsaugos institucijos pirmininkė. Dėkuoju, gerbėjami parlamento nariai. Jūs žinote, kad bendrasis e, duomenų apsaugos reglamentas e, įsigaliojo nuo gegužės 25-osios. Jūs žinote, kad e, buvo sukurtas Europos duomenų apsaugos tarybos institutas. Ten dirba EDPS komisijos atstovai ir nacionalinių valstybių atstovai. Kalbant apie Cambridge Analytica, ši byla yra tyrima ICO Anglijoje, nes Cambridge Analytica įsikūrusi, buvo įsikūrusi Anglijoje. Taigi ICO būtų vadovaujančioje institucija, bendradarbiaujant su E, kitomis domų apsaugos e, institucijomis. E, ir pagal naujasias pagal tuomet galiojusias nuostatas galima būtų galvoti apie baudas keturiems asmenims iš tos bendrovės. Tačiau, kadangi byla atsirado po to e, dar iki įsigaliojant e, bendrajam reglamentui e, bus laikomasi kitos procedūros. Jūs žinote, kad reglamento vienas iš pagrindinių reikalavimų yra atskaitomybė, užtikrinanti, kad kompanijos laikosi taisyklių ir yra atsakingos. Šiuo atveju ši nuostata buvo uh, iškreipta. Bet e, reglamentas tokių problemų išspręsti negali, nors taisyklės yra griežtesnės negu anksčiau. Domino apsauga nenukrito iš dangaus 25 e, gegužės. Mes jau turime mm, prieš 20, daugiau kaip 20 metų priimtus teisės aktus. Jeigu įmonės būtų jų laikiusios, e, nebūtų įvykę jokių problemų jeigu įmonės e, elgdamosi su savo vartotojais e, laikytųsi e, visų nuostatų, neturėtume teisės pažinimo atveju. Jeigu kaip kontrolieriai į savo atsakomybę žiūrėtume atsakingai, nereikėtų vėliau investuoti į reklamas kampanijas, e, kampanijas ir į atsiprašymus. E, dabar jau turime daugiau kaip 30 tarp valstybinių bylų ir jas ketiname e, labai atidžiai ištirti pagal duomenų apsaugos reglamento taisyklės nuoseklumo mechanizmą. Ir to turėtų taip pat imtis ir priežiūros institucijos. Cambridge Analytica atvejas yra tik tai Lietkalnio viršūnė, kaip e, jau yra sakę ir kiti. E, Facebookas e, dabar pripažįsta po kiekvieno duomenų atskleidimo, kad jie vis tik pasidalino e, savo vartotojų duomenimis e, ir net ne vartotojų duomenimis su kitais. Privatumas yra demokratinė teisė, ji turi būti saugoma ir gerbiama. E, net nereikia kalbėti, kad niekas, kas negavo e, leidimo, neturėtų asmenų duomenimis dalintis su kitais. Kaip skaitome pereitą savaitę, Wall Street Journal rengia dabar diskusiją apie tai, ar jav neturėtų priimti teisės akto, kuris būtų panašus į bendrai duomenų apsaugos reglamentą. Tai yra labai svarbu. Vadinasi, jav šito dalyko viešumas privertė galvoti apie teisės akto prieimimą. Europos Sąjunga čia e, yra lyderė. Mes matome, kad vis daugiau suprantame apie duomenų e, apsaugą, taip pat ir iš JAV piliečių pusės. Dėkui. Labai ačiū. Dabar iškart pername prie Paul Olivier Dėjai, kuris yra Personal Data IO pirmininkas ir steigėjas. Ačiū, ačiū, kad leidžiate man kreiptis į tokią garbingą auditoriją, man tai suteikia didelę garbę. Aš pats Cambridge Analytica atvejį vertinu kaip elinis pilietis turintis šiek tiek supratimo apie duomenų apsaugos teisės. 2017 metais Harry Davis The Guardian laikraštėje paskelbė straipsnį, kuriame buvo sakoma, kad viena jungtinės karalystės įmonė iš šimtų milijonų amerikiečių politinis duomenis perdirbo. Ir aš iš karto išvelgiau galimybę suorganizuoti gerų diskusijų apie duomenų apsaugą, ypač kitoje Atlanto pusėje. Vėliau Guardian panašių straipsnių nemačiau, todėl pats pradėjau tirti padėtį. Greitai surinkau daug e, įrodymų, kurie kėlė nemažą nerimą. Ir e, problema tapo dar aktualesnė, suprantat, kaip greitai tobulėjo socialinė žiniasklaida per Brexit ir Amerikos rinkimus. Ir be to e, matėme, kad e, ta socialinė žiniasklaidos dinamika e, E, šiek tiek gazdino per šiuos e, rinkimus. Ir Cambridge Analytica tuo atveju suklestėjo e, daugeliu skirtingų etapų. Ir per pasarosius porą metų aš tuos etapus vertinau atskirai ir sus... nusistebėjimu stebėjau, kaip Facebooko generalinis direktorius E, kompetitingai atmesdavo visus jam skiriamus e, kaltinimus. Ir iki 2018 metų balandžio jam sekėsi tai gerai daryti. Buvo sakančių, kad Facebook yra paprasčiausiai Cambridge Analytica turinti geresnius viešuosius ryšius. Aišku, tas pareiškimas turi tiesos. E, Cambridge Analytica uh, darė tą patį, ką Facebook nuolat veikia. Iki neseniai dar būdavo sakoma, e, kad e, nepakankamai pinigų tik buvo už tai mokama. Bet kokiu atveju aš e, tą, tuos aprašymus spaudoje vertinu kaip skaidrumo siekį, nes duomenų apsaugos taisyklės neapima vieno duomenų subjekto. Kaip atrodytų uh, E, skaidrumas einantis iš apačios į viršų, nes dabar jis yra iš viršaus primetamas. Turi pavieniai asmenys galų gale suprasti, kaip informacijos sistema yra formuojama šiais laikais. Todėl reikėtų kelti klausimus, kuriuos būtų galima atsakyti iš tiesų teisiškai ir deramai. Cambridge Analytica atveju e, profesorius Carroll jau per pirmą sesiją e, pristatė, kaip jo subjektai prašė gauti duomenys. Ir tada buvo iškelta byla pirmą kartą Junktinėje karalystėje tuo pagrindu. Facebook atveju e, buvo prašymų gauti duomenys dar 2016 metais labai daug suteikta. Aš pats prašiau, kad Facebook man leistų savo vartotojų duomenys gauti ir pikselio duomenys gauti. Ir paaiškėjo, kad tai yra įmanoma gauti. Galima su individų grupėmis susisiekti, jeigu tik turime jų telefono numerius, elektroninio pašto adresus ir kitus panašius duomenis. Facebookas sukūrė priemonę, kuri leidžia vartotojams uh, gauti informaciją, tarp jų reklamos gavėjams. Facebookas uh, savavališkai apribojo uh, duomenų gavimo laiką dviem minutėmis ir per pasarosius rinkimus e, tai sukūrė tam tikrą dinamiką, bet net ir tos dvi minutės, ribotas laiko tarpas, e, leido šimtams reklamuotojų per Facebooką skleisti savo informaciją. Daug žurnalistų nusprendė e, renkti, rašyti straipsnių tą temą, žinodami, kaip Facebookas stebi padėtį rinkoje dėl pikselio duomenų. Aš galiu pasakyti, kad Facebook'e buvo labai daug duomenų iš skirtingų internetinių svetainių. Facebook'as tos duomenys tiesiog sekdavo. Tokia informa tai gali atnešti labai daug informacijos ir suprasti, kokia yra rinkimų uh, kampanijų dinamika per pastaruosius mėnesius aš tokių sąrašų surinkau nemažai, bet kai Facebooko generalinis direktorius uh, E, kalbėjosi bendruomenių rūmose ir Markas Zuckerbergas kalbėjosi Europos parlamente ir Kongresų rūmose Junktinės Amerikos valstijose, nesuteikė atsakymų į man iškilančius klausimus. Viskas, ką jie sakė, tiesą sakant, prieštaravo mano anksčiau pačiam išsiaiškintiems atsakymams. E, jos senato, e, JAV senatorius Blumenthalis e, tiesiogiai teikdamas klausimą Markui Zupenbergui paklausė to paties, kas ir man rūpi. Ir Facebooko generalinis direktorius į tokį tiesioginį klausimą atsakė, pateikdamas miglotą planą, kurį pavadino aiškiai ateities, isto, aiškiai ateitis, aiškus ateities planas. Tai aš manau, tas planas bus turės daug trūkumų nuo pat jo paskelbimo dienos, be bejonės ta uh, Facebooko programėlė bus skelbiama kaip neprivaloma, nors prieš 18 mėnesių Facebookas jau tarsi ir pradėjo įvedinėti privalomą pribojimų informacijos teikimui. Be to, aš turiu pasakyti, kad aš teikiau savo prašymus pasinaudomas privatumo skydą Junktinio Amerikos valstijų ir tuo metu aš turėjau galimybę su nepriklausoma trečiaja šalimi, vadinoju, patikėtinius savo reikalavimus apginti. Po kurio laiko Facebookas pasikalbėjo su mano patikėtiniu ir bandė išsiaiškinti, kaip mano skundus atmesti nuo pat pradžios. Vėliau aš susisikiau su Airijos domenų apsaugos komisaru, kuris nesėmė nei vieno aktyvumos žingsnio, kad atsakytų į mano skundus teisinėmis priemonėmis priešingai. Aš manau, kad čia padaryti reikia dar labai daug. Mano nuomonė, kurie pritarė daug kas, Airijos domenų apsaugos komisaras ir jo tarnyba sukelia daugiausia e, palankių sąlygų Facebookui išnaudoti Europos e, e įstatyminės spragas. E, Facebookas turi geresnius viešuosius ryšius, geresnius teisininkus ir net geresnius lobistus. Galų gale visa tai yra e, žalinga. E, ne tik skaidrumui, ne tik skaidrumo požiūriu. Mes turime tiesiog geriau suprasti, kaip tos sistemos funkcionuoja ir turime šviesti žmonės apie šią skaitmeninę erdvę. Aš pats e, radau e, nepelno siekiančią organizaciją Persondata IO. E, tiksliau, aš pats ją padėjau įsteigti ir mes bandome išsiaiškinti problemas susijusios šią sritimį ir aš komitetui pateiksiu e, informacijos raštu apie mūsų veiklą. Galų galę turime pasakyti, kad Facebook'o surenkami duomenys yra labai svarbus, bandant išsiaiškinti ir išspręsti problemas, kurias jie patys sukūrė. Savaime Facebookas e, nėra e, labai suinteresuotas tuo. Facebookas ir Markas Zuckerbergas atsiprašinės ir prašys, kad mes jais pasitikėtumėm dar labiau negu iki šiol ir stengsis tarsi viską e, sureguliuoti, vadovaudomėsi turimais duomenimis. Bet iš tiesų jie tik tai sutelks dar daugiau galios pagal informacijos e, sistemą, kurią jie dabar teršia patys. E, alternatyva būtų tų duomenų kopijavimas ne per Facebooką, per duomenų perkelimo teisę. Papildomas paslaugas čia būtų galima sukurti, sukuriant gerą atsvarą Facebooko galiai. Facebooko pikselio duomenys, pavyzdžiui, galėtų būti e, e, perkeliami E, kitiems informacijos naudotojams, e, kurie galėtų tą informaciją vieniems ar tikslams panaudoti. Lygiai taip pat tais duomenims gali pasinaudoti žurnalistai, norintys sukurti vienokią ir kitokią įtaką. Facebookas visą tai supranta ir jeigu e, ateityje dabartiniai teisės aktai bus įgyvendinti, padėtis gali dar labiau pablokėti. Facebookas gali pasinaudoti turimais duomenimis, kad sukurtų novatoriškų idėjų savo sistemoje. Aš norėčiau uh, E, paraginti jūs tą duomenų perkelimo sistemą vertinti kaip iš ankstinį paskirstimą. Vietoj to, kad viskas būtų, mm, mokesčių pinigai būtų perskirstomi, e, duomenų perkelimo sistema leis perpaskirstyti galę. Markas Zuckerbergas mums tą galimybę atmeta ir mes nebegalime prieiti prie savo duomenų patys, lygiai taip pat tų duomenų niekur negalime perkelti, bet jis yra atsakingas pats už tas problemas, kurias susikūrė. Viskas dabar aišku, dabar jis bando laikytis atgyvenusio verslo modelio, e, jokių būdų jo negalime pasitikėti, jeigu jis į toliau taip elgsis. Ačiū. Labai ačiū, dabar perinam iš karto prie Steve Satterfield, kuris yra um, Facebook'o privatumo politikos ir reklamos politikos direktorius. Uh, Ačiū pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai. Man didžiulė garbė šiandien būti čia. Aš esu Steve Satterfield, esu politikos privatumo direktorius, atsakingas už mūsų reklamos produktus ir mūsų platformos kūrimą. Dirbau su mūsų produktų kūrėjais ir inžinieriais, kad spręstumėm privatumo domenų apsaugos klausimus, kurdami savo pro produktus. Facebookas kūrė tokius produktus, kurie padeda žmonėms visame pasaulyje užsimti tą veiklą, kuri jiems rūpi. Mūsų platforma leidžia žmonėms susijungti su kitomis prietikomis, su kitais žmonėmis um, laikantis duomenų perkeliamumo principo, kuris įtrauktas į bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Šiandien mes turime aptarti konkretų incidentą dėl mūsų platformos naudojimo. Tai buvo ir mūsų Facebooko kūrimo m, mm, politikos pažeidimas perkeliant duomenis į Cambridge Analytica grafiką ir aš paaiškinsiu, kokie žingsniai buvo pritaikyti, e, kad nevyktų Cambridge Analytica incidento ateityje. Ir reikia, aišku, kalbėti plačiau apie Facebooko duomenų apsaugos privatumo visą praktiką ir aš paaiškinsiu, kaip mes laikomės bendro duomenų apsaugos reglamento. Ir išaiškinsiu um, tai, kas neteisingai suprantama dėl Facebooko privatumo politikos. Tikrai daug kas šiandien kalba apie pasitikėjimą. Cambridge Analytica pažeidė pasitikėjimą pasitikėjimą tarp Facebook'o ir žmonių, kurie kasdien naudojasi mūsų paslaugomis. Ir mes dabar stengiame susigražinti naudotojų pasitikėjimą per prasmingus produktus ir praktiką, kurią dėgiame. Tikrai reikės daug laiko, kad įveiktumėm tuos iššūkius, bet mes tikrai pasistengsime tai padaryti teisingai. Ir dabar kalbėsiu apie Cambridge Analytica šiandienos klausimą. Visų pirma, noriu pasakyti, kad geriausia informacija, kokią mes turime, rodo, kad kad nei vieno Europos naudotojo duomenų mm, daktaras Kagan nepa, neperdavė Cambridge Analytica. Ir Cambridge Analytica yra mm, informacija daktaro Kagano paliudymais yra taip paremta ir mūsų pačių analizė taip paremta. Mes galime tikrai pareikšti Mes planuojame, kai tik tai mums Junktinės karalystės informacijos pareigūnai leis padaryti tą tyrimą, tą mes padarysime Kemžė. Ir uh, mes dabar analizuojame poveikį Kemžė analitika um, e, veiksmų Europos piliečiams. Galiu pasakyti, kad to nebuvo, bet uh, reikia užkirsti kelią, kad nieko metai nevyktų ir niekur, kad tai nevyktų. Taigi, ką mes darome? Visų pirma, šiai 14 metais mes pakeitėme savo politiką, kad griežčiau ribotumėm tą tą informaciją, kurios gali prietikos reikalauti iš asmenų. Taip pat įmamės iniciatyvos, kad peržiūrėtume įvairias e, programas, prietaikas, kurios prieina prie informacijos ir duomenų. Dabar mes dar daugiau darome. Visų pirma, kuomet naudojatės kažkokia programa, ji e, galės prašyti jūsų leidimo e, gauti ribotą informaciją, jūsų vardą, profilio nuotrauką ir po to mūsų operacijų komanda viską turi peržiūrėti. Jeigu jūs nenaudojate kažkokios programos tris mėnesius, mes neleisime tai programai daugiau prieiti prie jūsų informacijos. Toliau vasarį e, mes visiems parodėme sąrašą tų prietekų programų, kurią mes naudojame ir gal, labai paprastas galimybės, kaip iš, ištrinti tas prietekas, kurių jūs nebenorite naudoti. Ir toliau mes tyrime kiekvieną prieteką, kuri turi galimybę prieiti prie didelės informacijos kiekio siekiu. Pagal 2014 metais patvirtintą programą mes tą darome ir jeigu mes kažką nustatome e, blogo, mes iš karto e, suspenduojame juos, ištriname, pranešame visiems, kas, e, ką tai palėtė. Tai mes jau dabar daugiau kaip 200 prietaikų esame suspendavę. Taip. Mm, ir be to mes jau dviejus metus dirbame, kad pakeistumėm savo paslaugas būtent pagal bendro domenų apsaugos reglamento taisyklės. Tai buvo didžiulis darbas darbas Facebook'ui, kad prisitaikytumėm prie šio reglamento, buvo didžiulė komanda, iš tikrųjų šimtai žmonių kūrė naujus produktus, naują patirtį ir siekia taip pat inform, grįžtamosios informacijos iš ekspertų, iš societės specialistų ir reguliuotojų. Norėčiau pateikti pavyzdžių. Supaprastinome mūsų kontrolę, e, kontrolės nustatymus, tai kad nebūtų 20 ekranų, dabar viską gali padaryti per, iš vienos vietos. Taip pat sukūrėme naują portalą, kur žmonės gali savo teisėmis naudotis patikrinimui, mes atnaujiname perkeliamumo priemonę, kad būtų galima pasikrauti informaciją, visi yra prieinama visame pasaulyje. Dabar mes taip pat ir naują vartotojų traukimo procesą sukūrėme, kad trijų duom, tipų duomenų e, tvarkymui, surinkimui, kuomet yra specialios kategorijos asmens duomenys, abiejų profiliai rinkamos, e, renkama, taip pat dėl jų veido atpažinimo ir tos savybės yra pasirinktinos, asmenys gali nuspręsti savo nustatymuose, kad jie nenori to ir toliau jie galės naudotis Facebook'o paslaugomis. Ir e, mes e, prašome, kad naudotojai visų pirma sutiktų su naudojimo sąlygomis ir tik po to jie gali naudotis tam tikromis paslaugomis, e, paslaugų teikėjais. Uh, Dėl duomenų apsaugos, aišku, gegužės 25 mūsų darbas nesustoja, mes toliau e, e, dirbame su ta komanda, kurią sukūrėme dėl bendro duomenų apsaugos reglamento gyveninimo, kad visose Facebook'o srityse mes sutelktumėm dėmesį į mūsų produktų privatumo aspektus ir iš tikrųjų, kad naudotojai turėtų galimybės labiau kontroliuoti savo informaciją. Ir yra dabar aiškiai istorija nustatoma, kad galėtumėt matyti, kokią informaciją Facebook'as gauna gauna iš interneto svetainių ir prietaikų, kurias naudojate. Būtų aiškita sistema, kad galėtumėm sustabdyti informaciją, kuri yra siema su jūsų uh, sąskaita su jūsų paskira. Taip pat jūs galite gauti grįžtamosios informacijos iš viso pasaulio naudotojų, nes mes sukūrėme tam įrankius. Mm, dar noriu du dalykus paaiškinti ir mielai atsakysiu jūsų klausimus. Dabar kaip mūsų paslaugos veikia, ypač reklamos dalis. Noriu aiškiai pasakyti, ką mes darome ir ko mes nedarome. Pirmas rytis - reklama. Pradėsiu nuo to, kad aiškiai pasakysiu, kad mūsų reklamos modelis yra paremtas reklama. Mes galvojame, kad tai yra geriausias modelis pasiekti mūsų misiją. Reklamoje, ką, mes, ką žmonės mato, tai yra tikslinė reklama. Mes naudojame, aišku, surinktą informaciją, pateikdami e, tokią reklamą, kuri yra aktuali naudotojui. Ir mes žinome, kad re, re, aktuali reklama sudomina žmonės ir tai yra naudinga. Ir tai iš tikrųjų ypač smulkiam verslui labai naudinga, nes tokiu būdu nereikia didelio reklamos biudžeto. Ir tai mes galime teikti aktualią reklamą, nepažeisdami asmens duomenų, neparduodami asmens duomenų, nepažeisdami privatumą. Ir, tu, ir suteikiame galimybę taip pat naudotams kontroliuoti, kokie duomenys yra pateikiami. Yra taip pat ir įrankiais nau, vadinamas pasirinkimai, kur žmonės gali nurodyti savo interesus, pagal kuriuos reklamos teikėjai gali rodyti reklamą. Ir taip pat žmonės gali matyti, kodėl mato tokią reklamą, kokią mato. Ir ir gali įtakoti ateityje, kokią reklamą matys. Ir Dar vienas klausimas neseniai buvo keliamas, kaip Facebookas tvarko ne Facebooko naudotojų duomenis, tai yra taip vadinamieji šešėliniai profiliai. Aš noriu aiškiai pasakyti, Facebookas nekuria profilių asmenims, kurie neturi Facebook'o paskyrų. Daug interneto svetainių naudoja Facebook'o e, paslaugomis, kad jų e, paslaugos būtų aktualesnės, e, kad būtų priemonės, kad reklama būtų efektyvesnė. Daug kompanijų teikia tokias panašias paslaugas. Kuomet jūs naudojate interneto svetainę, kuri naudojasi mūsų paslaugomis, jūs, gaun, jūs matote tą informaciją dėl to, kad ir, ir, ir ar jūs prisijungia prie Facebook ar ne, ir ta interneto svetainė ar prietika nežino, ar jūs esate Facebooko vartotojas ar ne. Ta interneto svetainė turi reikalauti iš mūsų leidimo gauti tą informaciją, ar jūs esate Facebooko naudotojas. Mes nesukūrėme e, šešėlinių profilių, tai neteisinga informacija, mes pateikėme tam tikrą informaciją, tik tai duomenų privatumas yra mūsų verslo esmė. Ir kaip Markas Zuckerbergas sakė, jeigu mes negalime apsaugoti, vartotojų, žmonių duomenų, tai mes neturime egzistuoti. Ir um, Cambridge Analytica suteikia mums galimybę iš naujo panalizuoti, kaip mes dirbame, kaip uh, tokia platforma, kaip mūsų dirba. Ir uh, e, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas mus dar labiau paskatino pažiūrėti į tai, kaip mes duomenis apsaugome visose paslaugų srityse, kurias mes teikiame. Mes galvojame, kad tikrai mes uh, labai gerai patobulinome uh, savo praktiką, bet dar aišku, daug ką galime ir padaryti. Labai dėkoju šią galimybę kreiptis į Jūs ir aš mielai atsakysiu jūsų klausimus. Dėkuoju, iškart pereisime prie klausimų. Vieną minutę klausimui, dvi minutės atsakymui. Sąrašas labai atidžiai e, organ, suorganizuotas pagal dehont sistemą. E, yra tik vienas pakeitimas, kai vienam nariui e, galima bus užduoti du klausimus dėl to, kad kitas narys negalėjo dalyvauti. Čia frakcijos viduje yra pakeitimas, dėl to sutarta prieš posėdį, o visa kita bus taip, kaip nustatė frakcijos. Visų pirma, Marijai Delvo, vieną minutę, Jūrė vicepirminkė. E, Dėkuoju, klausimas ponui Setterfieldui, jūs patikėte e, informacijos apie tai, ką Facebookas daro dabar, saugodamas vartotojų duomenis ir jūs paminėjote europiečius. Ar tokią pat e, politiką taikote kitų kontinentų piliečiams? Ar tai yra tik tai politika skirta Europos Sąjungai? Žvelgiant į praeitį, kokių priemonių ėmėtės užtikrindami e, galimybę ginti savo teisės teismuose e, ir ar tai priklauso nuo jurisdikcijų, kuriuose e, tie vartotojai gyvena. Dėkuoju iš klausimus pirmasis, ar panašiai e, giname ES piliečius kaip ir kitus. Atsakymas, ta pati kontrolė, tos pačios taisyklės taikomas visiems visame pasaulyje. Mes e, turime e, duomenų kontrolierius e, ir Europai, ir likusiam pasauliui. Mes žinome, kad bendrasis duomenų apsaugos reglamentas atspindi duomenų apsaugos kultūrą būtent ES. Kitos šalis, remdamosi savo istoriją ir kultūrą, yra prengusios panašias nuostatas. O kitas jūsų klausimas, e, kaip mes reaguojame į e, e, žmonių skundus, kurie naudojasi mūsų paslaugomis. Iš tikrųjų palaikome sąsajas ir su jais, bet ir su ekspertais, su privatumo politikos teisininkas ir taip toliau. Atsižvelgėme į jų būkštavimus ir nerimą, kai kūrėme savo produktus tvarka kitas klausimas. Aš užduosiu jį kaip lybė komiteto pirmininkas. Pane Satterfield prieš keletą dienų New York Times e, parašė, kad duomenų vartotojų duomenys buvo suteikti tam, tikroms, e, tam tikriems subjektams. Kiek tai yra paplitę. E, taip pat buvo sakoma, kad buvo e, tam tikris tiksliniai, tik, tik, tikslinės prieigos naudojamos e, iš Cambridge Analytica pusės. Ir tada ar galima sakyti, kur, ar galima būtų sužinoti, kur tokia tikslinė informacija paskui buvo panaudota. Na visų pirma, klausimas apie New York Times e, pranešimą apie mūsų partnerystės su e, įrangos gamintojams, e, tam tikrų sistemų gamintojais ir taip toliau. Facebook yra sukūręs tam tikros patirties. Šitose srityse svarbu suprasti, kokio, kokie yra mūsų santykiai su tų, tos įrangos gamintojais. Maždaug 2080 metais e, tokia partnerystė prasidėjo, kaip e, mobilioji ekosistema buvo visiškai kitokia. Taigi e, reikėjo galvoti, kaip Android operaciniai sistemai ar Apple operacinėje sistemoje e, Facebook vartotojai galėjo prisijungti prie Facebooko, e, bet tuo metu mes žinome, kad buvo daug kitų gamintojų, e, Nokia, BlackBerry ir taip toliau. Mes tuo metu vis dar buvome auganti įmonė ir patys nesugebėjome tokių prieigų sukurti, kalbant apie atskiras e, sistemas. Todėl mes pasitelkėme trečiasias kompanijas. E, galbūt e, tokių partnerių buvo 55 ar 60, dabar tas skaičius susiaurėjo maždaug per pusę ir dabar ketiname iki šių metų baigti bendradarbiavimą su beveik su visomis iš jų. Kitas klausimas buvo apie Cambridge Analytica, apie jų e, reklamą ir ar ta reklama renka informaciją apie asmenis. Vėlgi, kiek mes turime informacijos, Cambridge Analytica ne, ne, nesurinko jokios informacijos apie europiečius. Cambridge Analytica buvo reklamos įmonė, taigi jie surinka tiek informacijos, kiek vartotojai pateikia ir jie paskui e, e, analizuoja tuos duomenys, kiek žmonių pamatė jų reklamą ir taip toliau ir mm, savo įmonės veiklai tai panaudoja. Na ir kitas klausimas, e, kokiose platformose Cambridge Analytica e, teikė savo reklamą, tai reklamos kampanija, tai jie e, reklamavosi ir Facebook, ir Instagram, ir kitose platformose. Šiek tiek viršijote atsakymui skirtą laiką, bet kadangi mano klausimai, kągi, dabar Roberta Metzola iš EPP, lybė komiteto narė. Dėkoju pirmininkė, e, aš vis dar tikiu, kad Facebook gali ir toliau būti e, na, e, viešoji mm, gerybė, bet tuo pat metu yra ir tam tikrų silpnųjų vietų ir iš tikrųjų esame įstikinę, kad reiktų šitas problemas spręsti. Mes žinome, kad Cambridge Analytica, E, rinko duomenys e, tokiems dalykams kaip e, JAV rinkimams ir referendumui dėl Brexit ir mano šalyje Maltoje yra buvę tokių atvejų. Tai aš norėčiau paklausti, kas yra daroma, kad to daugiau neatsitiktų, kad privati informacija yra saugi jūsų tinkle ir uh, kas yra daroma e, užtikrinti, kad e, Bonafide veikiančios įmonės, kurios e, jums pateikia tam tokį, tikrą informaciją, bus garantuotas, kad ta informacija paskui trolių nebus panaudota netinkamai. Dėkui, jūs darote užuominą apie Cambridge Analytica duomenų panaudojimą uh, JAV rinkimuose ar Brexit referendume, dar kartą turiu pasakyti, kad neturime duomenų, kad Europos vartotojų duomenys ten būtų buvę panaudoti. Toliau, kokios e, garantijos, e, kad, e, kad mes panaudosime atitinkamas priemonės, kad rinkimuose ir panašiai tokie duomenys negalėtų būti panaudojami. Ponas Kaplanas plačiau apie tai kalbės. Bet e, visų pirma, reikia pasakyti, kad e, dažniausiai e, pastaikantis atvejai šioje srityje yra susijęs su netikromis paskyromis Facebook'e, internete. Dauguma tokio piknaudžiavimo būtent daroma pasinaudojant tokias netikras paskyras. Dabar mes galime pasitelkę naujas technologijas identifikuoti tokias paskyras. Mes kiekvienais, e, kiekvieną dieną apie e, milijoną tokių e, paskirų blokuojame. 400 milijonų iš viso yra dabar iki šiol užblokuota. Taigi bandome užtikrinti, kad netikros naujienos nebūtų skelbiamos mes kontroliuojame, ar kažkokia žinia yra teisinga ar neteisinga. Mes taip pat e, taikome e, tam tikras baudas e, už sensacingų žinių specialų panaudojimą. Taigi netikros paskiros, netikros žinios ir reklamos skaidrumas. E, mes žinome, kad yra bandoma mūsų reklamos priemonės panaudoti dezinformacijai skleisti. Ir e, vienintelė kovos priemonė yra e, demaskuoti ir atskleisti tokių įmonių veiklą. Ir čia mes tengiamės, kad priemonių būtų įmamasi viso, viso pasaulio mastu. Dėkui, aš pirmasis e, laiko ribą peržengiau, bet bandykime vis tik e, laikytis pasisakymams skirto laiko, nes laukia mūsų ir kitos temas diskusija. Dabar Birgit Sipel, e, socialdemokratų frakcija, lybė komitetas. Aš taip pat noriu pakalbėti, kalbant apie sąlygas, E, kurias jūs nustatėte, e, tai labai aiškiai e, matome, kad Facebook sąmoningai sudarė sutartį su prietaikos vystytoje ir tas sandoris leido asmens duomenys perduoti. Kaip jūs galite paaiškinti, kad uh, tinka e, nusiųsti tokiais atvejais duomenis ne tik to asmens, e, kuris naudojasi Facebook'u, bet ir visų jo draugų duomenis. E, ir e, tokiu būdu sukuriant galimybę individualiai manipuliuoti duomenimis. Taigi yra tam tikras sąryšis tarp reklamos ir e, duomenų panaudojimu. Iš tikrųjų, privatumo politika dr. Kogano e, prietaikoje e, reikalavo sutikimo e, dalintis duomenimis ir už tos prietaikos ribų. Aš turiu pasakyti, kad mūsų sąlygos vis tiek yra taikomos, nepaisant to, um, ką prietaikos kuriejas atskleis ar neatskleis savo privatumo politikoje. Mūsų politika labai aiškiai draudžia tai, ką daktaras Koganas e, padarė su vartotojų duomenimis perduodamas tuos duomenys Cambridge analitikai. Jis pažeidė visą virtinę mūsų politikos ryčių tame tarpe ir draudimą parduoti duomenys. Jūs paminėjote draugų duomenis. Tuo metu, kai daktaro e, Kagano duomenys buvo mūsų platformoje, mes, e, mes galvojame, kad labai svarbu taip pat paklausti mūsų vartotojų, ar jie leidžia panaudoti draugų duomenis. Mums atrodė tai labai svarbu. Bet e, kurį laiką jau buvome gavę prašymų, e, kad e, šita taisyklė būtų pakeista, taip ir padarėme 2014 metais. E, girdime dabar, kad yra pastangų iš mūsų vartotojų vėl susijęti savo paskirą su draugų duomenimis, bet jau už Facebooko ribų. Taip pat kiekvieną kartą, kai darbo, e, savo asmens duomenys naudojate bet kuriam tikslui, turite neužmiršti privatumo ir todėl mes ir galvojame, kad mūsų prietaikos turi būti skaidrios ir kad būtų įmanoma kontroliuoti. Dan Dalton iš EKR, Libė komiteto narys. Atsiprašau, ponės atrėt, bet ir aš jums klausimą noriu pateikti. Čia labai daug girdime e, pasisakymų, kad žmonėms Europoje rūpi duomenų privatumas. Ir žinant šio skandalo popytį, o tai yra asmeninių duomenų piknudžias asmeniais duomenimis, man kilo klausimas, kiek vartotojai Facebook'u pasitikė apskritai. Noriu paklausti, ar po skandalo pradžios jūsų įplaukos Europoje sumažėjo? Kitas dalykas, kiek Europos vartotojų pasitraukė iš Facebook'o ir uh, e, uždarė savo paskiras nuo skandalo pradžios. Aš norėčiau sužinoti skaičius. Mes skaičius paskelbim abiem šiais klausimais pirmojo ketvirčio pabaigoje ir aš galiu tuos skaičius jums e, pateikti. Skaičiai buvo palankus, aišku, mes ir toliau e, laikysimės e, duomenų atskleidimo reikalavimų apribojimų ir apie įplaukas, apie pajamas. Netrukus paskelbsime ataskaitą ir jūs patys galėsite viską savo akimis pamatyti. Aksel Vos, EPP frakcijos narys, Libe komiteto narys. Please, thanks. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pateikti klausimą poniai Jelenik, bet e, pirmiau norėjau labai aiškiai pasakyti. Aš norėjau tik tai pasakyti, kad man susidaro įspūdis, kad uh, taisyklės negali visko apriboti. Man atrodo, kad reikia daugiau kontrolės ir aš norėčiau sužinoti, kaip tą galėtumėm užtikrinti. Nematau prasmės kurti taisyklės, sakyti, kad negalima daryti to ir to, žinant, kad vis tiek žmonės taip elgsis, su taisyklių tik tai popierioje bus daugiau. Taigi, Ar agentūra yra bandžiusi tą problemą išspręsti ir jeigu taip, kokiu pasiekėt rezultatų? Ką Jūs galvojate apie galimybės užtikrinti tobulesnę kontrolę ateityje? Ačiū, ačiū už klausimą. Europos duomenų apsaugos valdyba posėdžiavo kartą O kitas posėdis e, bus e, vėliau. Liepos 4-5. Minėtasis posėdis įvyko gegužės 25 dieną. Remsimės 29 e, straipsnių grupės išvadomis ir mūsų posėdžio darbo atvarkė buvo labai plati, aptarėme daug su kontrolė susijusių temų. Europos lygmenių visas šias problemas aptarėme. Ši institucija galės priimti sprendimus, bet, kaip pasakiau, darbą tik tai pradėjome gegužės 25 dieną. Pagalvosime apie tos klausimus, pagalvosime, kaip galima būtų kontroliuoti ir stengsime ne tik reaguoti, bet ir kelti iniciatyvas. Iki šiol turėjome 29 atvejus susijusius su tarptautiniais e, skandalais. Visa tai yra įtraukta ir skelbiama mūsų bendroje sistemoje, dabar tie atvejai tyriami. Ir tai nepriklauso nuo, tai dar padaryta greta skundų, kuriuos nagrinėjant mes irgi būsime aktyvus. Toliau Ana Gonmes iš socialdemokratų frakcijos. Ponai Satterfield, Cambridge Analytica, Britanijos įmonė E, kurie buvo susijusi su rinkimais, kišosi į rinkimus Karibų jūros valstybėse ir buvo atveju, kai net buvo panaudojami opozicijos lyderių privatus duomenys. Senkits ir Nevis saloje tai užfiksuota. Ar turite informacijos apie tai? Kur tie duomenys buvo surinkti, ar jie buvo surinkti Facebook'e? Neseniai laiškas buvo Birželio 13 dieną nusiustas laiškas Facebookui iš Global Privacy NGO, nevyriausybinės organizacijos, prašant išorinio audito. Facebookas kol kas neatsakė, ar jūs esate pasirengę įsileisti nepriklausomą išorės auditorių, kad jis išnagrinėtų jūsų duomenų e, apdorojimo praktiką. Taip pat gal jūs galėtumėt pakomentuoti teismo auditą, e, kuriai turėtų patvirtinti Junktinė karalystė, laukiama autorizavimo ir kokiems atvejams tai bus taikoma. Ačiū už klausimą, ponė Gomeš. Dėl SCL praktikos Senkits ir Nevisaloje. Aš nežinau, kas ten buvo vykdoma. Greičiausiai, kaip jūs sakote, e, ką jūs sakote yra tiesa, bet aš nežinau tų faktų ir negaliu nieko komentuoti kiti klausimai dėl išorės audito. Aš galiu pasakyti, kad auditas yra nuolat tikrinamas ir nepriklausomų auditorių iš Junktinio Amerikos valstijų ir Airijos domenų apsaugos tarnybos du ar tris kartus tai buvo daroma. Rezultatai yra paskelbti viešai. Airijos domenų apsaugos pareigūnas taip pač daro. Mes ir toliau labai glaudžiai bendradarbiausime su Airijos tarnybomis. Aš žinau, kad mūsų praktiką jie labai atidžiai kontroliuoja, ypač dabar, kai įsigaliojo uh, E, bendras duomenų apsaugos reglamentas ir mes tikimės, kad ta kontrolė ir toliau liks griežta. Ta pati galime pasakyti ir apie Junktinio Amerikos valstybių FTC. E, jie reikalauja vos ne kiekvieną mėnesį leisti patikrinti mūsų sistemas. Ačiū toliau, Sofija Intveld. Ačiū pirmininkė. Labai įdomu klausytis Facebook atstovo, bet man atrodo, kad šiek tiek keistai elgiamės sėdėdami čia ir klausdami uh, ar jie negalėtų kartais e, laikytis įstatymo, ar ne per daug sudėtinga jiems laikytis įstatymo. Aš esu labai sujaudinta jūsų siekio užtikrinti privatumą, bet būtų gerai, jeigu jūs laikytumėtės įstatymų ir tom, tarnybų, tom tarnyboms, kurios reikalauja įstatymų laikytis, paklustumėt. Kodėl tiek daug laiko prireikė uh, duomenų apsaugos tarnyboms pradėti judėti? Uh, jūs dabar kalbate apie uh, iniciatyvumą. Uh, Kaip Roberta Metsula, aš manau, kad Facebookas turi uh, labai uh, palankų įvaizdį ir nesistengime išmesti gerųjų pusių kartu su blogosiomis. Jūs esate neįtikėtinai galinga e, institucija. Todėl aš norėčiau sužinoti, prieimus naujus duomenų apsaugos dosie, ar jūs prisitaikysite prie naujos aplinkos ir pasirūpinsite, kad vėl nepasitaikytų tokių skandalų, kokie buvo. Jūs ką tik sakėte, kad jūs siekiate užtikrinti privatumą. Ar jūs esate pasirengę įgyvendinti Europos įstatymus ir apginti mūsų teisės? E, pasisakymai gali būti suteikti tik vienam žmogui E, atsiprašau, klausimai gali būti skirti tik vienam žmogui. Pone Jelenėk, aš suteikiu žodį klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. O, atsiprašau, ponė Intfeld. Pabandysiu atsakyti jūsų klausimą. Visos vyriausybės paskyrė daugiau pareigūnų dirbti šioje srityje po to, kai buvo keisti teisės aktai. Aš žinau, kad ne visos duomenų apsaugos tarnybos turi galimybę įdarbinti papildomų etatų, bet procesas dabar vyksta. Na, o kalbant apie naują teisinę sistemą, galiu patvirtinti, kad mes bandome prisitaikyti ir stengiamės užtikrinti, kad kiekvienoje valstybėje būtų uh, vadovaujanti tarnyba, kuri apimtų visas susijusias e, suinteresuotas pusės ir taptų jų lyderė ir tokiu būdu būtų iškeltos aktualiausios problemos. Jeigu bus klausimų, kurie nebus, e, nepateks į jų dėmesio ratą, tai turės būti primami nauji sprendimai. Prisipažinkime, kad tokio atvejo anksčiau nesame turėję. Mes kalbame apie bendradarbiavimą per sienas duomenų apsaugos e, pagrindų. Tai yra naujas reiškinys. E, 29 straipsnio darbo grupė turėjo tik konsultacinį vaidmenį. Ir e, mūsų grupė jau anksčiau yra paskelbusi labai daug gairių. Deja, labai daug dešimtmečių ši grupė tik tai nagrinėjo nuomonės ir teikė konsultacijas komisijai ir vyriausybėms. Tai yra naujas darbas, kai turi būti priimami juridiškai privalomi sprendimai. Tai yra ledų pralaužimas. Mes suprantame, kad reikia keisti padėtį. Baudų iš karto negalime skirti, turime laikytis nustatytos tvarkos ir elgtis nuosekliai. Nes uh, turime rasti galimybių užtikrinti teisinę apsaugą ir šių atvejų. Taigi, leiskit, duokite mums šiek tiek laiko. Ačiū. Toliau Karlos Koelio, APP Libė komiteto narys. Ačiū. Mano klausimas irgi ponui Sutterfield. Europiečių Facebook'o vartotojų yra daugiau negu amerikiečių. Panas Zuckerbergas paskelbė, kad bendras duomenų apsaugos reglamentas e, buvo sektinas pavyzdys visam pasauliui. E, bet supraskime, kad Junktinėse Amerikos valstijose dauguma vartotojų tokio apsaugos režimo neturės. Kodėl taip yra? Kokie bus šio pokyčio padariniai ir kaip jūs galite garantuoti Europos piliečiams, kad jūs laikysitės bendro domenų apsaugos reglamento? Ačiū. Ačiū šį klausimą. Vėlgi aš galiu pasakyti, kad tokios pat sąlygos ir kontrolės principai yra taikomi Europai kaip ir kitoms pasaulio dalims tas e, kontrolės sąlygas mes sukūrėme kartu su BDAR ir e, mes stengiamės pritaikyti jas visoms pasaulio dalims. Jūsų kitas klausimas, jei neklystu, buvo susijęs su garantijomis, kurias mes galime suteikti Europos vartotojams, kaip mes e, patikinsime, kad laikomės Europos įstatymų. Atvykau čia, kad pasakyčiau, jog laikomės BDAR dviejus metus skiriame tam uh, bet kartais man atrodo, kad jūs negirdite, ką aš noriu pasakyti. Mes turime pademonstruoti, jog laikomės teisės aktų, sukurdami priemonės, kurios yra būtinos BDR laikymosi. Prieiga prie duomenų ir duomenų perkelimas yra temos, kurias šiuo metu labai intensyviai aptarinėjame, bet mes labai daug lėšų ir pastangų investavome į tų teisių laikymas visame pasaulyje. Labai dažnai mus įkvėpė BDAR, taigi mes vadovaujamės jumis ir Facebook jūs galite patys savo informaciją atsisiųsdinti ir tai yra duomenų perkelimo priemonė. Platformos irgi yra labai svarbi priemonė. Mes uh, turime ribotos informacijos, kurio galime iš platformos e, ištraukti, Cambridge Analytica iš dalies tai darė, bet platformos yra sukurtos taip, kad jūsų informacija būtų išimta iš Facebooko, stengiantis užtikrinti, kad kitų programų kuriejai sukurtų savas sistemas. Todėl mes pademonstruosime, jog laikomės naujo reglamento būtent savo veiksmais, o ne žodžiais. Ačiū. Toliau turime pakaitinių narių. Nadi Delvo iš socialdemokratų frakcijos. Madį Delvo, atsiprašau. Mano klausimas, ponė Jelinek. Sakėte, kad turite 29 tarptautinius atvejus. Man atrodo, kad daug tas skaičius yra. Norėčiau sužinoti, atlikdami kitus tyrimus, turėsite vadovautis BDAR kaip bendradarbiavimas vyksta. Ar turite pakankamai e, žmogiškų išteklių ir koks yra požiūris iš esmės į šias bylas. Kolega ką tik sakė, kaltino Airijos duomenų apsaugos pareigūnus, kad jie nėra labai nusiteikę apsaugoti privatumą. Kaip jūs uh, tokius esminius e, skirtumus domenų apsaugos tarnybų požiūryje pašalinsite? Dar vieną klausimą turiu, jeigu galima. Elektroninio privatumo reglamentas irgi įeina į jūsų tarnybos kompetenciją. Kaip jo atveju elgėtės? Ačiū už klausimą. žvelgiame į duomenų apsaugos tarnybų skirtingas pozicijas. Ir čia labai svarbu pabrėžti, kad būtina sukurti bendrą poziciją, konvergenciją, jeigu taip galima pasakyti, tai yra vienas iš mūsų pagrindinių uždavinių. Turime suderinti skirtingas pozicijas ir rasti bendrą sprendimą. O vėliau kasdienėje veikloje turime stengtis, kad sprendimai būtų priimami vienbalsiai arba bent jau dviejų trešdalių pritarimu. E, jeigu balsai pasiskirsto vienodai, pirmininko balsas viską nulėmė. Taip veikia mūsų sprendimų prieimimo sistema pagal bendrą duomenų apsaugos reglamentą. Tačiau Mes labai glaužiai bendradarbiaujame, duomenų apsaugos tarnybos, turiu galvoje, glaužiai bendradarbiauja ir jau anksčiau esame paskelbę gairių, kurios dabar jau patvirtintos ir jos atitinka BDAR. Aš susitikinusi, kad visi kolegos pasvarstys apie tai, kas surašyta domenų apsaugos reglamente. Nes mes norime, kad teisės aktai Europoje būtų deramai gyventi. Ačiū. Jan Albrecht, uh, žaliųjų lybė vardu. Much, uh, Ačiū. Uh, Satterfield, uh, sakote, kad laikotės įstatymų tos valstybės, kur veikiate, Aš taip įsivaizduoju, kad mm, galėtų būti ir daugiau etinių galbūt idėjų čia, nes mm, europiečiai gal daugiau teisės aktų priima dėl asmens duomenų privatumo nei kinai, sakykime, bet na. Jau daug ES yra sprendimų priimtų teismo dėl Facebook duomenų naudojimo. Taigi vis tiek jūsų atsakymai Mm, vis tik tai verčiamės tai spėlioti toliau, kokiu teisiniu pagrindu jūs dirbate ir dėl tų teisėtų interesų. Kaip jūs atliekate teisėto intereso patikrinimą šiuo požiūriu, kaip jūs apibrėžite teisėtą interesą savo uh, procesuose ir taip pat sakote, kad uh, kad jūs tvarkote duomenis per interneto svetainės, kurias jūs teikiate, asm, jeigu asmenys, kuris nenaudoja tų e, programėlių, ar yra unikalus duomenų identifikavimo paketas dėl teisinio pagrindo? dėl domenų tvarkymo taip pat ir per visą mūsų programėlių ir svetainių grupę Aš nenoriu to perskaityti, aš noriu, kad jūs man dabar pasakytumėt. Me, mes laikomės teisėto intereso e, principo ir kaip mes teisėtą interesą apibrėžime, taip kaip yra įstatymė pasakyta, mes įvertiname interesus ir pagrindinius e, asmenų interesus ir uh, kai tvarkome duomenis mūsų programėlėse ir paslaugomse, vienas iš interesų irgi yra saugumas ir kai jūs Facebookas analizuoja tos duomenys ir jeigu mes nustatome, kad kažkas e, yra blogas, uh, Mm, subjektas, mes jį išimame iš paslaugų, kurias teikia Facebookas. Žmonės turi žinoti, kad mes nenaudojame duomenų visame Facebooke dėl reklamos, dėl tobulinimo paslaugų. Mes tik tai vidiniams tikslams naudojame taip, kad užkirstumėm kelią netinkamis procesams. Dabar dėl nenaudotojų duomenų tvarkymo ir e, unikalaus identifikavimo e, kriterijų paketo. Jeigu trečioji šalis įtraukia ver, e, Facebooko mm, pavyzdžiui, kažkokią tai priemonę ir jeigu asmo panaudoja tą programėlę interneto svetainę, mes gauname standartinę informaciją kaip ir bet kuri kita kompanija, tai yra tai IP adresas, slapukai, uh, Tai yra, ar tai mobilus e, prietaisas, unikalus identifikavimo kodas. Tai yra tos, ta informacija, kad mm, galėtumėm savo paslaugas teikti, pavyzdžiui, internet IP adresas, kad mes galėtumėm atgal informaciją siūsti. Taip, yra tai mm, įprastiniai identifikavimo parametrai, bet dabar dėl nenaudotojų tai labai ribota yra informacija. Pavyzdžiui, dėl statistikos, kad mūsų mm, pas, analitikai galėtų paslaugas atitinkamai formuoti. Panas Vos. Bu... Tik, tik tai neužsigaukite bėgdamas. Taip, reikia laikytis Hont sąrašo, bet EPP vardu ir Lybė mm, vardu panas Vos. Aš norėčiau užduoti klausimą Pono Satterfield, aš vokiškai kalbėsiu, kadangi vokietis esu. Also ich glaube, die, die Frage, die ich hier habe. Um, aš turėčiau tokį klausimą. Jau gal porą kartų, man atrodo, jis buvo keltas dėl uh, melagingų, uh, netikrų žinių uh, skleidimo. Iš dalies, aišku, tas klausimas atsakytas, bet aš norėčiau pasitikslinti, kas ateityje turi būti dar padaryta, ką mes taip pat galbūt galėtumėm padaryti, kad pagerintumėm situaciją, kad ateityje nebūtų tokių dalykų. Man atrodo, mums reikia konkrečių idėjų dėl to, kokios yra galbūt teisės aktų spragos ar kažkokios tai galimybės, ką mes galėtumėm padaryti, kad situacija šioje srityje būtų geresnė. Ačiū už Jūsų klausimą. Aš, apra, aš kai kurias mūsų pastangas jau aprašiau, aš dėl tų netikrų, melagingų žinių, aš taip suprantu, kad jūsų klausimas yra platesnis, dėl to, ką mes kaip visuomenė galėtumėm padaryti, kad iš tikrųjų nebūtų to internete, ko mes nenorime matyti. Tai vienas iš dalykų, ką mes darome. Uh, Mes galvojame, kad labai svarbu yra šviečiamoji veikla, kaip pastebėti melagingą, netikrą informaciją, kaip išskirti tokius šaltinius. Ir Facebookas, ką dar mes tengiamės, pateikti daugiau žinių iš tikrai patikimų ir vietinių šaltinių. Bet vieni mes, aišku, negalime visko padaryti. Mes tiesiog stengiamės, kad mūsų vartotojai kritiškiau žiūrėtų į tai, ką jie vartoja ir e, NVO čia galėtų padėti. Tikrai, aišku, pastangos turi būti iš įvairių subjektų, iš įvairių organizacijų. Labai svarbu yra būtent šviesti vartotojus, kad jie e, atidžiau rinktųsi ką, kokią informaciją jie e, naudoja. Stefan Weidenholzer. Facebook. Ačiū. Panėlinį klausimą užduosiu. Prieš kelias savaitės Facebook pradėjo e, plačią švietimo programą, e, aiškindamas, kad e, laik, kaip laikytis bendrojo domenų apsaugos reglamento. Ar tai realiai jūsų manimų kažkas tai konkretaus, ar tai yra tik tai viešų ryšių kampanija? Ir taip pat dėl valstybių narių, ar jūs išvelgtumėt kokių problemų? Um, Ar gal yra kokių tai valstybių, kurias galėtumėt pateikti kaip geros praktikos pavyzdžius? Trečias dalykas, kokia būtų jūsų pozicija dėl vartotojų teisų apsaugos stiprinimo per kolektyvinius ieškinius? Ačiū už jūsų klausimus. Pradėsiu nuo jūsų klausimo dėl kolektyvinių ieškinių. Mm, tai yra valstybių narių kompetencijoje. Uh, Austrijoje parlamentas nusprendė mm, nepritarti tokiam variantui, bet kitose valstybės narėse tai egzistuoja. Ir e, turėtų galimybę efektyviau ginti savo teises. Dabar dėl mm, taikomos praktikos, nes domino apsaugos reglamentas galioja keturias savaitės, matau, kad iš tikrųjų atitinkamų valstybių narių institucijos labai sklandžiai bendarbiauja ir tikrai visi reikalingi pagrindai mums bendarbiauti su 28 valstybėmis narėmis. Svarbu pasakyti, kad e, reglamentas įsigalioja nedelsiant, tiesiogiai ir mm, nesvarbu, mm, tai kokioje valstybė narėje kompanija yra, kokie yra tai nacionalinės teisės aktų pakeitimai. Trečias klausimas, gal primintumėt, a, taip, taip. Uh, E, ar tai viešųjų ryšių kampanija. Mes kalbame taip, viskas gerai, bet mm, kaip įžangos savo pasisakymę sakiau, būtų gerai visų pirma investuoti į tinkamą duomenų apsaugą ir po to galia, galima būtų daug daugiau sutaupyti ir, ir, ir poveikis būtų daug didesnis. Ir antras dalykas, aišku, tikrai mes labai vertiname tas pastangas, e, kurios yra dedamos šioje srityje. Dėl poveikio kol kas aš negalėčiau jo dar įvertinti. Uh, Mm, taip, kaip jūs žinote, iš pranešimų žiniaslaidoje yra atitinkamų ir tyrimų šią srityje. Given... Mes nelik taip pat mm, guerlybė klausimų. Kadangi kalbame ne apie asmenės teisės, kolektyvinės teisės, aš noriu paklausti, kaip vienas atskiras asmuo gali žinoti, kad jo teisės yra pažeistos, kad jo profiliu yra manipuliuojama. Uh, BDR leidžia kolektyvinius ieškinius, nors aiškos apibrėžimo ir nėra, bet tai jau yra žingsnis į priekį, nes individualiai teikti ieškinius yra labai sudėtinga ir brangu. Tačiau teisingumo teismas apribojo um, e, e, teisų gynimo priemonių spektrą, kurio gali pasinaudoti um, mūsų vartotojai, kad, nustatydamas, kad tik vartotojas gali būti um, ieškinio šalis. Tai aš manau, kad teismas turi ateityje pasitaisyti veikia ir 80 straipsnis bendro duomenų apsaugos reglamento yra pakankamai aiškus. Ačiū. Ačiū už Jūsų klausimą. Kaip asmenys, individualus asmenys gali žinoti, kokia yra informacija apie juos? Uh, Iš tikrųjų, informacinių technologijų e, visos sistemos labai sudėtingos. Sudėtinga ne tik asmenims, bet net ir kompanijoms, kurios dirba toje srityje. Ir yra kai kurių kompanijų, kurių tikslas būtent yra organizuoti visą tą informaciją, kurią gali kiti komerciniai subjektai panaudoti. Mm, jeigu jūs, na, aš sakyčiau taip, jeigu jūs kreipiatės kažką paprašote informacijos apie jūs, tai jau tas darbas yra padarytas ir ta informacija apie jūs jau yra sudėta, kažkur susurinkta. Tik tai mm, e, e, didžiausia problema yra tai, kad dažniausiai ta informacija yra parengta ne jums, o kažkam kitam, tik tai tie, kas tą padarė, tos kompanijos, kurios tame specializuojasi, e, prisidengia ne kaip informacijos kontroliuotojai, o kaip tik tvarkytojai. Taigi čia duomenų apsaugos tarnybos turėtų veikti daug griežčiau. Dabar dėl kolektyvinių ieškinių ir MDR. Man atrodo, čia problema yra ta, kad NVO visų pir, visoje Europoje visų pirma turėtų ieškoti tų bandomųjų atvejų ir žiūrėti, jeigu yra geros paslaugos, kurios padeda žmonėms organizuoti informaciją apie save ir jeigu yra kažkokių paskatų tinkamų rinkoje, kad tokios paslaugos egzistuotų ir tarnautų grinai vartotojų interesams, tai viskas gerai. Problemas tuomet pačios iš, išriškėtų pačios. Ir tuomet būtų tik tai, reikėtų tik tai asmenis nukreipti į tinkamų teisų gynimo kelių. Tai aš manau, kad jeigu sistema gerai veiktų, mes turėtume matyti, kas vyksta. Ir mes kaip individai turi būti kūrybingi. Ir man atrodo, čia yra tikrai labai daug galimybių, kuriamis mes galime pasinaudoti. EPP ir Lybė vardu, ponė Jaroka. Just... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau paminėti du ar tris, kad jūs paminėtumėte du ar tris pasiūlymus, kuriuos savo pareiškime raštu esate išdėstę. Na ir e, dar vienas klausimas e, apie vaikų teisės. E, noriu paklausti, ką dar galima būtų daugiau padaryti, ginant jūsų vartotojų, kuriems mažiau nei 18 metų teisės. Mes žinome, kad būtent vaikais yra labai smarkiai manipuliuojama. Ar esate pastebėję, kad tokia manipulacija kaip tik su vaikais yra atliekama, gal ir vyresniais žmonėms, greta tų manipulacijų rinkimais, apie kuriuos dabar jau kalbama. Bet e, apie vaikus, e, kurie e, turi Facebook paskiras, ar jūs galite atsekti, kam jų duomenys jau buvo suteikti, taigi iš principo jūs žinote, kas gavo uh, E, ar galima sužinoti, kas e, yra gavęs jūsų vaiko e, duomenis? Taip pat ar yra bandymų pavokti tuos duomenis ir kažkaip kitaip mumis manipuliuoti, nebūtinai politiškai manipuliuoti, bet manipuliuoti jūsų jausmais. Manau, kad tai pagrindinė problemas, kuria susiduria jūsų vartotojai. Yeah, sorry. So the, the first you can't cheap, really ask. Easy. Are you asking two questions? Yes. Jūs uždavėte du klausimus, ar ne? Uh, I just can't really break the rules. It sounds real. Na, bet taisyklių negalime laužyti, nors ir skamba biurokratiškai. Jūs norėjote iš prelegento sąrašo. Na, 20 sekundžių aš prižadu, kad atsakysiu per jas. Can we be flexible? Ar galime elgtis lankščiai? Galime. Tvarkoj. Taigi paprastas ir pigus e, dalykas, kurį reikėtų nuveikti, yra paskatinti prieigos teisės. Labai daug e, žurnalistų dabar naudojasi prieigos teisė, rengdami medžiagas apie skaitminę ekonomiką. E, jeigu E, jie sėkmingai tai toliau darys, tai papildomų nereikia, jokių išlaidų jie gaus užmokestį už savo darbą. Ir reikia taip pat pažiūrėti į platformų sąsajas su uh, uh, prietaikomis. Uh, Na ir ponas Satterfield dar gal galėtų atsakyti. Dėkuoju iš klausimus, manau, kad jie labai svarbus. Kai kalbam apie nepilnamečių duomenų panaudojimą, bet kuriais tikslais, tame tarpe ir reklamai, tai labai jautrus dalykas. Žinoma, bendras duomenų apsaugos reglamentas kalba apie nepilnamečių apsaugą, eina kalba apie sutikimo e, nuostatą, kurios mes, aišku, laikomės. E, kitas dalykas, kad reglamente yra reikalavimas, kad informacija jauniems žmonėms būtų pateikta taip, kad jie galėtų ją suprasti. Čia e, labai daug esame įdėję pastangų, kad jauni žmonės suprastų riziką internete, kaip apginti savo informaciją, kaip išlikti saugiems. Bet kaip ir anksčiau esu minėjęs, e, neina kalba vien tik tai apie tai, kaip jaunus žmonės e, mokyti, kad jie būtų išmanus vartotojai. E, mes tą pradedame daryti labai e, anksti, kaip būti vartotojų internete, kaip apsisaugoti, esame investavę labai daug pastangų ir jomis didžiuojamės tvarka dabar turime laikytis laiko. Kita mūsų sesija turėtų penktą valandą. E, prasidėti dabar ponė Sipel, dabar kaip įtrė komiteto narė. Dėkoju. Jūs patvirtinote, kad Facebook e, žinodama užmesgė e, santykius su prietaika, e, kurios verslas buvo perduoti duomenys kitiems. Kitaip sakant, jūs žinodami e, tai padarėte, o pagal e, ES teisę jūs esate kontroliuotojai duomenų, jūs atsakote. Kaip jūs galite paaiškinti, kad jūsų veiksmai tuo metu atitiko ES teisę? Aš esu įstikinęs, kad iš tikrųjų ji atitiko. E, jie atitiko tą teisę. Aš manau, kad mes laikėmės ES e, duomenų apsaugos e, teisės aktų e, ir aš čia šiandieną taip pat kartoju, kad mes laikėmės tų įstatymų. Bet juk mes nekalbame apie tai, kad jūs tikite, kad laikėtės. Čia nereliginė diskusija. Uh, Bet aš sakau, kad jūs buvote kontrolierium ir neturėjote užmėgsti tų ryšių. Na, e, aš jau minėjau, kad daug geriau, teisingiau turėjome elgtis, e, kai užmėsgėme ryšį su Cambridge Analytica, kai sužinojome, kad daktaras e, Kaganas perdavė duomenis Cambridge Analytica, mes iš karto sureagavome. Uh, ir e, dabar viską jau darome visai kitaip. Na, e, labai trumpai pasakysiu tik tai, kad papildomų klausimų paprastai neleidžiame užduoti, bet, e, bet jeigu niekas negalės užduoti papildomą klausimą, tai bus labai nuobodu. FDD vardu Marko Zulo. Dėkuoju. Mm. Klausimas e, personal data kompanijos atstovai. E, Facebook yra sistema, kuri, ar mes norim ar nenorime, daro poveikį tai visuomeniai, kurioje gyvename. Ir e, siekdami geriau vartotojus apsaugoti, mes turėtume svarstyti šį verslo modelį. Facebookas daug e, sakosi padariusi, kad vartotojai galėtų kontroliuoti savo duomenis, turėtų tas priemonės, kaip tie duomenys naudojami kontroliuoti, bet vis dar remiamis e, e, mintimi, kad veiks uždara sistema. Anksčiau buvo jau paminėta duomenų perkeliamumo E, idėja. E, ir tai praktiškai reiškia tos sistemos atvėrimą, e, reikia galvoti apie naują būdą atvirai sistemai kontroliuoti ir tai galbūt išspręstų netinkamą duomenų naudojimo problemą. Iš tikrųjų, verta svarstymų idėja dėl sutikimo naudojantis e, e, perkeliamumo principu yra ir galima e, matyti labai daug piknaudžiavimo atvejų, nes ateityje duomenys gali ateiti iš įvairiausių šaltinių ir jie gali būti panaudojami tam tikrai žalai padaryti. E, atsiranda e, naujų konkurencijos dalykų dėl duomenų šaltinių tarpusavio konkuravimo, bet atsiranda ir e, naujas galimybės reglama, reguliavimui ir skaidrumui, kai ne vien tik tai duomenų apsaugos institucijos bus atsakingos už tai, kaip ta sistema veikia. Pateiksiu konkretų pavyzdį. Egzistuoja daugiau kaip 5000 įmonių, marketingo srityje daugelis iš jų turi e, jūsų profilius ir kiekviena iš jų gali kreiptis į kitą prašydama e, jūsų profilio ir jiems sunku susigaudyti, kada tai bus teisėta, kada ne. Bet e, perkelimo būdu jūs galite tuos duomenis perkelti į kitą sistemos pusę, savo, savo pusėje ir uh, E, suteikti juos, kad būtent šitoje pusėje e, verslo modelis būtų gyvybingas. Na nu, ir paskutinė paklaus Barbara Kapel ENF iš ITRE komiteto. Dėkoju. Turiu klausimą ponė Jelinė. Jūs atsakote už uh, E, bendro duomenų apsaugos reglamento įgyvenimą, tai didelis iššūkis. Sakėte, kad e, atsakote už sprendimus tam tikrais atvejais, kai e, nuostatos interpretuojamas, kai nuomonės išsiskiria. E, ir e, tai yra labai didelis galimybės, kuriant bendrą sąrangą. E, E, Smaku girdėti, kad Facebookas yra pasiryžęs įgyvendinti duomenų apsaugos reglamentą. Noriu paklausti, ar jūs aptikote tam tikrų įgyvendinimo, jeigu jūs aptiksite e, tam tikrų pažeidimų įgyvendinant reglamentą iš Facebook pusės, kaip jūs tada elgsitės, e, kokie bus jūsų žingsniai? Danke für die Frage. Äh, es geht. Dėkuoju už jūsų klausimą. Mes nekalbėsime apie tam tikrų teisinių žingsnių rekomendavimą, jeigu yra teisinių pažeidimų, e, kalbant apie reglamento įgaliojimą, tai, tai e, e, yra tam tikros priemonės, kurių mes privalome imtis, ne vien tik tai galime imtis. Sankcijos turi būti proporcingos, veiksmingos ir, ir, ir efektyvios. Tai ne vien tik tai apie rekomendacijas reikėtų kalbėti, bet apie įstatymų to reglamento teisingą taikymą visoje Europoje. Tai vienas dalykas. Antra, dėl pasaulinių standartų. Čia Europos uh, sąjunga lyderiauja, diktuoja tempą, yra daug šalių, kurios domisi šiuo e, reglamentu ir ne vien dėl to, kad joms teks e, veikiant Europoje ir užsiimant verslo Europoje reikės e, jo laikytis, bet dėl to, kad jie mato Europą kaip pavyzdį. Ir tai pasakytina ne tik tai apie šalis vakaruose, bet taip pat ir rytuose. Dėkoju, baigsime tada e, pirmąją mūsų aptarimų dalį. Ačiū prelegentams e, ir e, parlamento nariams. Pradėsime dabar antrąją sesiją, kur kalbėsime apie galimą įtaką ir rizikas susijusias su rinkimų procesu. E, kviečiu čia prisijungti Danutą Hübner iš AFKO. Mūsų e, ekspertai bus Claire Bassett. E, ji yra Junktinės karalystės rinkimų komisijos direktorė ir Joel Kaplan, kuris Facebook'e atsako už pasaulinę viešąją politiką. So, colleagues, uh... Kolegos, neišeikit. Labai svarbi sesijos dalis prasideda. Du pranešėjus turime. Paprašysiu ponios Hubner trumpai pristatyti uh, iš AFKO perspektyvos šį klausimą, nes AFKO komitetui taip pat ši tema rūpi, ypač galvojant apie įtaką rinkimų procesams. Pone Hubner, Taip, keletą žodžių klausimais, kurie, man atrodo, yra labai svarbus. Organ... Galvojant apie šią diskusiją, vienas iš jų yra Junktinės karalystės pasitraukimas iš ES ir devintieji rinkimai Europos parlamentą, kurie vyks maždaug po vienerių metų. Kaip tik dabar laukime Junktinės karalystės informacijos komisijos e, tyrimų. Uh, rezultatų. Tikimės, kad bus padarytos išvados apie referendumą Junktinėje karalystėje. Mes žinome, kad dalykų, negerų dalykų įvyksta ir mes turėtumėm tiksliai žinoti, kas atsitiko, kiek tai kainavo ir kodėl taip atsitiko, kaip tai atsitiko, kad ateitie galėtumėm tai pasitelkti prevencijai. Dar vienas dalykas, galvojant apie artėjančius Europos parlamento rinkimus kitais metais. E, ar kitą savaitę balsuosime dėl naujų taisyklių E, susijusių su e, šiais rinkimais. Pirmą kartą e, per visą rinkimų sistemos egzistavimą bandysime kažką pakeisti, bandysime prastumti elektroninę balsavo galimybę, kad ji būtų visiems prieinama žymiai plačiau negu dabar ir norime užtikrinti, kad mens duomenys būtų apsaugoti. Taip pat reikia pasirūpinti, kad piliečiai, kurie balsuos ir kandidatai, dėl kurių bus balsuojama, uh, jaustųsi saugus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad bus ir dar vienas e, svarbus elementas. Visi įstatymai, apie kuriuos e, dabar kalbame, turės pakeisti savo formatą. Ir kalbame apie Europos Sąjungos įstatymų patvirtinimą su papildomu patikrinimu Europos teisingumo teisme. Tai piliečiams suteiks dar daugiau tikrumo. Kitas dalykas dėl technologijų, kaip mes jas matome. Jos yra labai geras dalykas, bet lygiai taip pat gali tarnauti kaip prakeiksmas rinkimų kontekste. Ir e, internetas suteikia beprecedentišką galimybę pasiekti elektoratą, bet kita vertus šiandien uh, kaip puikiai žinome, galime atverti duris nesažiningiems asmens duomenų naudotojams ir e, kurie manipuliuos rinkėjų pasirinkimu. Čia turės įsikišti e, mūsų tarnybos ir aš tikiuosi, kad BDAR reglamentas sukurs reikalingą teisinę bazę piliečiams, kad jų teisės ir asmens duomenys būtų apsaugoti. Taip pat mes žinome, kad tam, kad taip atsitiktų, turime e, gerinti piliečių informatumą. Žmonės turi norėti naudotis domenų apsaugos teisėmis ir tą daryti veiksmingai. Ir e, žmogus turi žinoti, kad e, pažymėdamas, jog sutinka su sąlygomis, pavyzdžiui, interneto svetainėje, jis turi tas sąlygas iš tikrųjų žinoti. Noriu pasakyti, kad būtina rasti tinkamų būdų e, reglamentuoti ir nustatyti aiškias taisyklės duomenų analitikams per rinkimų kampanijas. Tai labai svarbu, kad visi procesuose dalyvaujantys subjektai būtų atskaitingi. Tam reikės bendrų kolektyvinių pastangų. Mano nuomonė, problema yra žymiai platesnė negu tik Facebook ir Cambridge Analytica. Mes tą problemą turime spręsti pasauliniu mastu, nes e, kitaip problemas besikartos tik skirtingų pavadinimų. Tam turime būti pasirengę. Ačiū. Toliau. Suteiksiu galimybę pasisakyti valstybės, kuriai greičiausiai, e, kuri pajutė poveikį per savo rinkimų kampaniją. Turiu galvoje Junktinę karalystę, Claire Bassett, kuri yra Junktinės karalystės rinkimų komisijos e, pirmininkė. Ačiū. Pirmiausia, aš noriu uh, pristatyti, koks yra rinkimų komisijos vaidmuo uh, organizuojant rinkimus ir e, reglamentuojant rinkimų kampaniją. Taip suprasite, kokį vaidmenį mes atliekame spręsdami šiandien iškilančius iššūkius. Rinkimų komisija yra parlamento institucija įkurta 2000 metais. Mes esame nepriklausomi nuo vyriausybės ir mūsų mandatas yra organizuoti visus Junktinės karalystės rinkimus, įskaitant ir e, Šiaurės Airijos, Škotijos ir Velso rinkimus. Mes uh, administruojame agitacinę kampaniją ir pasirinkimą. Taip pat šiandien jau esame atsakingi už finansavimo kontroliavimą. Aš džiaugiuosi, kad mes turime finansų reglamentatuotoje. Kai parlamentas įkūrė mūsų komitet, komisiją, buvo nuspręsta, kad veiksmingiausias būdas suvaldyti rinkimų kampanijas yra nustatyti aiškius finansavimo reguliavimus. Todėl buvo sugriešintos finansavimo taisyklės, išsiaiškinant, iš kur tie pinigai ateina, kaip jie panaudojami. Taip pat mes registruojame politinės partijas ir agitacinių kampanijų dalyvius. Taip mes žinome, e, kokiu pagrindu, kokiamis taisyklėmis vadovantis yra tenkami kokie žmonės. Šiandien aš norėčiau paminėti keletą mums, mūsų dabartinių problemų. Pirmiausia, visos partijos e, turi e, būti įtrauktos į registrą, pateikiant visą reikalingą informaciją. Be to, rinkiminės agitacijos dalyviai e, finansuotojai turi būti registruojami, jeigu išleidžia tam tikrą sumą viršienčią, e, tam tikrą skaičių viršienčią sumą. E, rinkimų komisija stebi visus pagrindinius skirtingų politinių partijų finansuotojus. Visas finansavimas turi būti teikiamas iš leidimų, leidžiamų šaltinių. Leistinas donoras yra įmonės registruotos Junktinėje karalystėje. Yra taisyklių, kurios leidžia padaryti išlygų, bet visos įmokos turi būti e, apskaitomos ir apie jas turi būti pranešama per rinkimų kampaniją. E, e, prieš rinkimus ir po rinkimų turi būti teikiamos ataskaitos. Išlaidų sumos yra nustatomos parlamento nuo 7 milijonų pagrindiniam E, kandidatui. ES reglamente 3,5 milijonų yra kitiems kandidatams. Yra nustatyta formulė, kuri maždaug 19 milijonų leidžia stambiausioms partijoms ir 30 tūkstančių pagrindiniams kandidatams. Atsiskaitimo laikotarpis skiriasi priklausomai nuo, į, nuo renginio ir dėl to mūsų gebėjimas reguliuoti kampanijas E, skiriasi. Junktinės karalystės bendriesiams visuotiniams rinkimams yra skiriami vieneri metai, ES rinkimams tik tai trys savaitės. Dauguma partijų ir dauguma kampanijų uh, turi tik tai šešis mėnesius agitacijai ir uh, per kelias savaitės turi būti pranešama, pateikiama informacija apie išlaidas. Tokiu būdu mes galime kontroliuoti tą informaciją ir atlikti tyrimą tuo pat metu. Rinkimų komisija neturi įgaliojimų kištis į kampanijų turinį. Mes negalime kontroliuoti visų pareiškimų girdimų per tą kampaniją. Mes galime stebėti kampaniją pačią, žiūrime, kad ataskaitos būtų teikiamos teisingai, mes galime išsiaiškinti, kad viena ar kita um, veikla per kampaniją yra vykdoma neregistruotų subjektų ir mes stengiamės pasirūpinti, kad e, tas subjektas būtų registruotas, jeigu ne, mes stengiamės atkreipti į tą problemą dėmesį. Kampanijų dalyviai turi pateikti ataskaitą apie visą veiklą e, atliktą per kampaniją. E, tai apima ir veiksmus prieš kampanijos pradžią. Kai teikiamos ataskaitos apie išlaidas, mes turime labai aiškiai gauti visas faktūras Šios taisyklės e, buvo sukurtos dar neatsiradus skaitmeniniam pasauliui, bet didžiaja dalimi mūsų taisyklės išlieka efektyvios. Skaitmeninė kampanija yra dabartinių e, rinkimų kampanijų technologijų e, pažangesnė atmaina. E, mes, e, pavyzdžiui, dabar e, vietoj to, kad siūstumėm E, žmonės e, į e, kažkokią periferinę vietą, galime tiesiog nusiųsti elektroniniu paštu informacijos. Šiuo metu aš galiu pasakyti, kad labai tvirtai esame įsitikinę, kad rimpimų kampanijos prieš referendumus, prieš rinkimus yra labai svarbios ir skaitmeninės kampanijos suteikia nepaprastai daug pozityvios naudos mm, rinkimo evoliucijoje. Daugiau žmonės gali dalyvauti viešuosiuose diskusijose ir dabar matome, kad pastaraisiais metais rinkiminiuose renginiuose dalyvauja rekordiniai skaičiai dalyvių. Uh, E, bet supraskime, kad rinkimų kampanija yra lemiamas veiksnys rinkimų rezultatus ir todėl mes griežtai kontroliuojame, kad būtų atsiskaitoma, kad rinkėjai žinotų, už ką jie balsuoja. Kaip aš jau sakiau, mūsų taisyklės yra solidžios, bet jas dar tarime, galime tobulinti, kad mes tenkintume šiandien iškilančius iššūkius. Pavyzdžiui, dabartinės taisyklės mm, kontroliuoja, kiek pinigų kiekvieną dieną yra išleidžiama prieš rinkimus ir turi būti teikiamas ataskaitos apie tai tačiau yra labai daug išlygų, kurios leidžia apeiti tuos, e, tas taisyklės. Prisiminkime, pavyzdžiui, 2003 metus. Tada spausdinta medžiaga, spausdintas sąskaitas buvo galima papildyti skaitmeninėmis. Škotijos referendumo atveju tai labai pasiteisino ir mes e, konsultuojamės tą temą dabar su e, suinteresuotomis pusėmis. Kitas dalykas, mes galvojame apie skirtingas atsiskaitimo rūšis. Dabar ne visuomet galime patikrinti, kiek pinigų buvo skirta vienai ar kitai skaitmeniniai veiklai kartais net sunku gauti sąskaitas už tai. Ir dažnai mes tiesiog gauname informacijos, kad gavome skaitminę konsultaciją, bet iš esmės net nežinome, kas tai yra. Be to norime, kad per rinkimų kampanijos išlaidose būtų atspindėtos išlaidos personalui, nes dabar labai dažnai yra sakoma, agitatorių yra išleista tiek ir tiek pinigų, bet mes tiksliai nieko nežinome. Socialinė žiniasklaida uh, E, verčia mus prisitaikyti prie pokyčių ir e, mes norime parengti naujovišką registrą. Tokia informacija leis mums geriau ir tiksliau kontroliuoti išlaidas ir galiausiai mes, mes rinkėjams suteiktume daugiau skaidrumo. Tačiau, kaip aš jau sakiau, geriau, kai apie tai kalba ne agentūros, o realų žmonės. Mūsų e, Žinau, kad jūsų komitetas su duomenų apsauga nuolat dirba, jūs nesiniai girdėjote E, Junktinės karalystės rinkimų komisijos narės informaciją, apie tai mes esame apsirengę bendradarbiauti su duomenų apsaugos tarnybomis, visi, kas keičiasi informacija, turi gerbti vienu kitų įgaliojimus. Ne, Junktinės karalystės rinkimų komisija turi aiškintis duomenų naudojimo sistemą. Elizabeta yra už tai atsakinga. Mūsų vaidmuo išsiaiškinti, kaip pinigai yra naudojami ir ar nepažeidžiamos turimos taisyklės. Taip pat labai svarbu, kad tai būtų daroma kartu, nes mes turime gauti teisingą informaciją ir tada galės reglamentas deramai funkcionuoti. Yra ribo, e, taisyklės ribojančios, iš kur pinigai ateina, bet nėra ribų, kaip pinigus panaudoti. Todėl mes matome, kaip Junktinės karalystės rinkimo agitatoriai išleidžia pinigus įvairiausiams ekspertams, paslaugų teigiams konsultantams. Ir yra pasitelkiamos tokios įmonės kaip AgroIQ arba Cambridge Analytica. Visa tai yra absoliučiai legalu pagal Junktinės karalystės įstatymą įstatymus. Mes, e, mūsų rinkimų komisija, neturime įgaliojimų kištis į veiksmus, kurie vyksta už Junktinės karalystės ribų. Be to, užsienio veikėjų veiksmai Junktinėje karalystėje neįeina į mūsų kompetenciją. Bet e, e, ir matome dažnai, kad išorės jėgos gali bandyti įsikišti ir sutrukdyti rinkimų procesų, bet tą turi išsiaiškinti saugumo tarnybos. Na ir galiausiai aš norėčiau uh, atkreipti dėmesį į mūsų prievalę uh, e, sukurti rinkėjų pasitikėjimą rinkimų sistema Junktinėje karalystėje. Skaitmeninės kampanijos tam yra organizuojamos. Po rinkimų mes rengiame ataskaitos, yra skelbiama informacija, nuolat palaikome dialogo su visais suinteresuotais subjektais ir iš ryto paskelbsime ataskaitą apie pokyčius, kuriuos norėtume įvesti į mūsų sistemą. Tai bus pirmoji mūsų tyrimo išvada. Yra atlikta daug tyrimų, apie kuriuos, daug pokyčių, apie kuriuos aš jau kalbėjau. Tarp jų bus ir rinkimų komisijos įgaliojimų sustiprinimas. Mes turime užtikrinti tų taisyklių laikymas. Atsiprašau, kad aš labai greitai pristačiau mūsų veiklą, duomenims nelabai daug dėmesio skiriu, bet aš norėjau, kad jūs žinotumėt, kokiame kontekste mes dirbame. Ačiū. Labai ačiū. Toliau. E, Joel Kaplan, Facebook vicepirmininkas. Sveikinu Jūs mūsų darbę, prašom. Uh, Labadiena, dėkuoju pirmininkams ir Europos parlamentui už tai, kad pakeitėte mus šiandien čia atsižvelgiant į paskutinius įvykius ir priemonės, kurie ėmėmės Facebook'e, kad apsaugotumėm mm, uh, visus visame pasaulyje. Aš tikrai labai džiaugiuosi šiomis diskusijomis dėl nes karalystės um, diskusijų. Taip pat tikiuosi, kad galėsime ir toliau dirbti kartu dėl to, kad Zuckerbergas pasakė praeitą mėnesį Briuselėje rinkimų a, integralumo apsauga Facebookui yra pagrindinis prioritetas ir tai reiškia, kad ir rinkimų kiekvienoje valstybėje apsauga, tiek Europos parlamentų kita, kitų metų gegužė apsauga taip pat. Facebook'e mes tikime, kad mūsų platforma gali būti panaudota geriems dalykams, demokratiniuose procesuose. Mes taip pat galvojame, kad pilietinės diskusijos gali klėstyti, kuomet jos yra autentiškos ir tikslios. Matome, kad čia Europoje piliečiai kalbasi Facebook'o platformoje apie aktualiausius dalykus. Matome ir vyriausybės atstovus, politikos formuotojus, kurie naudojasi mūsų įrankiais, kad tiesiogiai su savo rinkėjais bendrautų taip, kaip anksčiau, prieš gal kai dešimtmetį buvo net sunku ar net neįmanoma įsivaizduoti. Tačiau per pastaros pusantrų metų taip pat paaiškėjo, kad mūsų platforma gali piknaudžiauti tie, kurie nori pakenkti rinkimų sažiningumui. Ir per 16 JAF rinkimus buvo pasinaudota atviromis platformomis kaip Facebook'u, kad būtų skaldomi žmonės, kad būtų siejama baime. Ir Facebook'e mes pernelyg lietai sureagavome į tas grėsmės ir sutelkėme dėmesį į tokius dalykus, kaip mm, žvejybinė įranga ir panašiai. Mes turime galvoti apie tai, kaip užkirsti kelią tokiems incidentams ateityje ir mes dirbame labai rimtai. Noriu iš karto pasakyti tai, ką kolega pasakė ankstesnėje dalyje, kad dėl Cambridge Analytica, kiek mes turime informacijos dabar, tai yra, kad daktaras Kaldanas neperdavė Facebooko informacijos apie ne JAV piliečius, e, tame tarpe ir apie, e, apie europiečius Cambridge Analytica. Aišku, tą mes galėsime patvirtinti tik tuo met, kuomet bus atliktas teismo e, paskirtas auditas Cambridge Analytica, kai tik tai jau bus galima tą padaryti, kai bus priimtas sprendimas. Nuo 16 metų JAF rinkimų mes pasimokėme labai svarbių dalykų, ką reikia daryti dėl rinkiminių procesų. Mes daug investavome į savo žmonės ir technologijas, kad tokie išpaliai um, būtų, kad jiems būtų užkirstas kelias ateityje. Ir ypač galvojant apie artėjančius Europos Europos rinkimus Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje. Mes turime kovoti su e, išorės išpoliais, mes turime netikras paskiras uždaryti, mes turime e, melagingą žinių skleidimą už, e, stabdyti, mes turime paremti tuos rinkėjus, kurie dirba pasiremdami tikrą informaciją. Ir mes visose tose keturiose srityse labai daug dirbam. Pirmoje srityje būtent mes kovojame su išorės kišimusi. Realybė yra tokia, kad kuomet yra rinkimai, visuomet yra įvairių subjektų ir yra įvairių grėsmių. Ir mūsų saugumo komanda yra sutelkusi dėmesį į kiekvienų būsimų rinkimų analizę, kai dirbame su išorės ekspertais ir vyriausybės atstovais, kad išsiaiškintumėm, kokie yra atitinkami dalyvaujantis subjektai ir kokia yra rizika. Mes žinome tam, kad kovotumėm su išorės kišimusiu, užsienio kišimusiu mes turime labai daug investuoti ir mes padvigubime skaičių žmonių, kurie dirba su saugumo klausimais, nuo 10 tūkstančių iki 20 tūkstančių šis skaičius išaugo. Taip pat dirbtinis intelektas, maišinis mokymasis leidžia mums imtis iniciatyvos ir svarstyti, kokia gali būti žalinga rinkiminė veikla, pavyzdžiui, suklastoti puslapį ir panašus dalykai. Tai leidžia mums daug greičiau sureaguoti ir užkirsti kelią klaidinančioms priemonėms ar netinkams priemonėms, kurios pasklinda labai greitai internete. Mes konkrečiai sutelkėme dėmesį į išorės kišimąsi, kad galėtume identifikuoti tokį paketą. Pavyzdžiui, Makedonijos spamerį panašus turėjo politinių tam tikrų sumetimų. Mes iš karto pritaikome tokias priemonės ir iš karto Italijos šių metų pavasario rinkimų atveju mes iš karto tą patirtį panaudojame. Dabar antras rytis yra kovos su netikrimis paskirtimis. Labai dažnai e, programišiai slepiasi už, už pakeistos tapatybės ir mes kovojame su netikromis paskirimis. Mes milijonus paskirų užblokuojame kasdien, kad nebūtų padaryta žalos. Ir kadangi mašininis mokymas mokymasis yra labai patobulėjęs, mes galime išanalizuoti įtarti leistiną elgesį prieš tai, kol e, tie subjektai galėjo padaryti žalos. Dabar kova su melagingomis žiniomis. Mes žinome, kad žmonės nori aktyvę informaciją Facebook'e ir mes to norime. Mes esame pateikę įvairių produktų, kad būtų galima kovoti su melagingomis žiniomis, kad nebūtų kažkoks tai brukalo kišimas, kad būtų netikros žinios, sensacijos. Mes žinome, kad visa tai yra e, dėl ekonominių sumetimų daroma, todėl mes uždraudžiame toms e, komandai kompanijoms, kurios naudojasi mūsų paslaugomis, kad paskelbtų neteisingą informaciją, kad nebūtų tų sensacijų. Ir mes užkirtame kelią kad, tam, kad jos pasinaudotų iš to. Ir mes, aišku, palaik, palaikome partnerystę su tais, kurie dirba šios rytyje ir mes šviečiame savo naudotojus. Mes pradėjome praeitas pavasarį trečių, trečios šalies tikrinimo programą ir iki, kitų, iki metų pabaigos mes turėsime galimybę patikimų faktų tikrintojų pagalba išanalizuoti um, visą tą informaciją, kur yra skleidžiama. Iki 80 procentų mes turėtumėm uh, patikrinimą užtikrinti. Mes taip pat šviečiame vartotojus ir tai čia labai svarbu yra ir viešo sektoriaus informacija, patarimai, kaip pastebėti melagingą informaciją tiek Facebook'e, tiek ne Facebook'e. Ketvirtas rytis yra mūsų ryštas užtikrinti skaidrumą reklamą. Mes galvojame, kad žmonės turi turėti galimybę aiškiai suprasti, kodėl jie jie mato reklamą, kas už tą reklamą sumokėjo ir kokia, kokia yra ta reklama, kurią tie reklamuotojai teikia kitiems žmonėms. Ir čia ypač tai pasakytina apie politinę reklamą. Čia mes ėmėmės daug žingsnių. Pastaraisiais mėnesiais mes dabar View Ad turime įrankį, kuris leidžia jums pamatyti visas žinias, um, tą, tą reklamą, kurią tas reklamuotojas teikia. Nesvarbu, ar jūs sekate tą reklamą ir tą puslapį ar ne. Jūs galite dabar tikrai turėti daug didesnį skaidrumą internete srityje. View ads užtikrins labai didelį e, skaidrumą visame pasaulyje. Ir penktas rytis yra pilietinis visuomenės dalyvavimas ir mūsų parama toje srityje. Mes Facebook'e labai tikime pilietinių o, e, žmonių dalyvavimu, mes dirbame su rinkiminėmis kompanijomis, stengdamėsi jiems padėti pasiekti savo rinkėjus. Ir mes esame, mes turime per 50 valstybių rinkėjų megafonus, per kurios kviečiame rinkėjus dalyvauti rinkiminėse programose. Taip pat padedame komisijoms registruoti rinkėjus mm, net šimtus tūkstančių ar gal net milijonus rinkėjų tokiu būdu pasiekėme. Taip pat esame pasiryžę kurti tokius projektus, produktus, kad galėtų žmonės geriau suprasti, kokie yra kandidatai, kokios yra partijos, kaip suprasti rinkiminį biletenį. Pavyzdžiui, Prancūzija, jeigu paspaudi um, ženklą ant e, virš, juostoje viršuje gali iš karto pamatyti visą politinę informaciją, žinoti, kokie yra kandidatai, e, partijos ir, ir taip toliau. Labai svarbu, aišku, ir ta informacija, kurią mes teikiame partijoms ir partijų darbuotojams, e, dėl to, kaip apsaugoti informaciją. Ir mes suprantame, kad demokratinio proceso apsauga yra toks, tokio masto dalykas, kuriam neužteks vienos vienos kompanijos ar vienos valstybės pajėgų. Todėl mes dirbame visi kartu su įvairiomis valstybėmis, kad išsiaiškintumėm, yra, kokios yra unikalios grėsmės kiekvienoje valstybėje narėje. Pavyzdžiui, praeitais metais Vokietijoje mes dirbame su federaliniu informacijos saugumo biuru, būtent dėl žvalgybinės informacijos ir informacijos saugumo užtikrinimo. Taip pat su Italijos atveju mes dirbame su atitinkamu biuru, kad galėtume išsiaiškinti, paaiškinti politikams, kaip naudoti visas turimas internetinės informacijos informacijos skleidimo priemonės, išvengiant melagingos informacijos. Tais metais buvo padaryta išvada, kad SEO e nebuvo padaryta pažeidimų dėl rinkiminių kampanijų. Kitą savaitę mes Atlanto tarybą dirbsime čia jų um, teisminio tyrimo laboratorija dirbs kartu su mumis, kad Facebookas galėtų e, padėti iš, įvertinti grėsmės visame pasaulyje. Tai yra labai rimta partnerystė ir mes labai stengiamės padidinti skaičių ausų rakių, kuriems mes turime, kad galėtumėm e, e, rasti netinkamus procesus pasaulyje, melagingas žinias. Labai svarbu yra stiprinti visą demokratiją ir Facebookas galės pasimokyti iš išorės ekspertų kompetencijos ir galėsime toliau daryti greitesnę pažangą. Dabar, aišku, reikia pasakyti, kad rinkimų apsauga um, iki 100 procentų negali būti užtikrinta. Mes sus, sus, susidurėme su tikrai uh, pajėgiais varžovais, kurie turi gerą finansavimą ir mes negalime garantuoti, kad e, užkirsime kelią visam piknaudžiavimui Facebook'u. Bet mes stengiamės užtikrinti rinkimų sažiningumą ir tai galime padaryti bendradarbiaudami su partijomis, su vyriausybė atstovais ir su specialistais ir ekspertais. Ir mes labai stengiamės tas, tą bendradarbiavimą plėsti, taip pat ir su Europos parlamentu. Mes tą stengsimės padaryti per artimiausius mėnesius, stengdamiesi užtikrinti Europos parlamentą parlamento rinkimų sažiningumą. Dėkuoju už Jūsų pranešimą. Pereisime dabar prie klausimų. E, minutė paklausti ir dvi minutės atsakyti. Pirmiausia, Donta Hübner, EPP, AFKO komitetas. Aš norėjau Kler e, Baset paklausti, kad e, Jūs pasiremdamas savo patirtimi, pirmininkaujant Junktinės karalystės rinkimų komisijai, e, Pastarėjai įvykiai e, visuomenėje sukėlė gana e, didelę audrą. Ar galvojate, kad tie įvykiai galėtų pakengti e, Europos piliečių pasitikėjimu būsimuosiuose rinkimuose? Aš manau, kad geras klausimas Pirmas dalykas, kurį reikėtų prisiminti apie tai kalbant, yra tai, kad e, galime svarstyti, spekuliuoti apie tai, kas ką padarė, ko nepadarė, kokias buvo melagingos žinios ir taip toliau. Bet jeigu Bet poveikis žmonių apsisprendimui, kaip balsuoti, yra toli gražu netoks aiškus. Uh, Yra e, bandymų e, atlikti tyrimus, bet e, tos tyrimo kompanijos paprastai neturi pakankamai daug duomenų. Taigi vienintelis dalykas reikia daryti prielaidą, kad jos turi, tos kompanijos, kurios blogai elgesi, turi per daug galių taip elgtis ir e, priimti atitinkamus sprendimus. E, aš manau, kad visuomenėje dabar daug labiau suprantama, kas vyksta ir e, yra noras suteikti e, rinkimų komisijoms daug didesnį vaidmenį, bet tai yra platesnis klausimas susijęs socialinė žiniasklaida, apie informacijos sklaidą ir taip toliau. Dabar žmonės jau geriau supranta, ką jie mato ir ką jie girdi pradeda kvestionuoti tai, kas jiems yra patekima. Tai yra teigiamas dalykas, žvelgiant į ateitį. Na ir pakartos tai, ką sakiau jau. Mes per pastaruosius įvykius Junktinėje karalystėje ir kitur matėme, kad rinkėjų aktyvumas yra labai padidėjęs, ypatingai tarp jaunų žmonių. Dėkui. Dabar aš paklausiu e, socialdemokratų e, frakcijos ir lybę komiteto vardu. E, kalbant apie Facebook ir Cambridge Analytica, e, tai e, iš tikrųjų mes labai nerimaujame dėl galimybės kištis į mūsų rinkimus. Girdėjome pranešimų, kad jūs esate pasamdę pastarojame metu buvusius žvalgybininkus, žmonės iš žvalgybos institucijų ir kaip tai paveiks uh, tariamą, kaip tai paveiks tyrimus dėl e, tariamų e, kišimusi, pavyzdžiui, į Brexit referendumą ar Rusijos kišimasi į JAV rinkimus. Gal galėtumėte pasakyti, kaip jūs dabar galėsite jau spręsti e, situaciją, o anksčiau negalėjote. Dėkoju. Straipsnis, kurį minėjau, susijęs su papildomais ištekliais ir žmonėmis, kurie buvo pasamdyti, kad mes galėtume turėti daugiau žinių ir supratimo apie tai, kas įvyko per rinkimus e, įvairiose pasaulio šalyse. Mes norim šių pajėgumų turėti ir kompanijos viduje, bet, kaip paminėjau, irgi mes taip pat dirbame ir su ekspertais tose šalyse, kur tie rinkimai vyksta. Taigi, Mes turime daug įvairių šaltinių, tame tarpe dirbame su rinkimų komisijomis, norėdami suprasti, kokios specifinės grėsmės kiekvienoje šalyje mūsų laukia. 16 metais mes neturėjome tokių priemonių, nuo to laiko mes visą spektrą naujų priemonių e, kūrėme, e, taigi e, kiekvieno rinkimų atveju mes e, mūsų įmonėje e, sudarome specialią e, tarpdisciplinę grupę, kuri užsijima įvairiausiais dalykais susijusiais su, su konkrečiomis priemonėmis, kurias mes galime panaudoti. Remiamės daugelio pastarųjų mėnesių patirtimi, ar tai būtų Prancūzijos rinkimo atvejais, kai prieš rinkimus teko uždaryti apie 30 tūkstančių e, netikrų paskirų, e, ar e, kalbant apie Vokietijos ar Italijos rinkimus, Vokietijos atveju su atitinkama institucija bendradarbiavame, Italijos atveju bendradarbiavame su trečiosiamis šalimis, kurios padėjo mums tą dalyką kontroliuoti. Ponas Dechovski, EPP frakcija. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū pirmininkė ir ačiū uh, prelegentams uh, už tai, kad atvyko. Ačiū ponui Kaplanui. Uh, Tikėjomės, kad atvyks ponas Golmanas, na, bet pasitenkinsime jūsų malonių dalyvavimu šiame posėdėje. Sakėte, kad uh, Facebookas yra demokratinė platforma skirta informacijos mainams. Bet kaip galime pasitikėti kompaniją, kuriai tiek ilgai užtrunka uždaryti netikras melagingas paskyras, e, kuri e, ir toliau e, naudoja žmonių atvaizdus, fotografijas, kaip kad mano atveju, pavyzdžiui. Na, o e, Cambridge Analytica atveju e, yra aišku, kad e, ji darė poveikį rinkimuose įvairiose valstybėse Europoje, tame tarpe Čekijoje, tuo tarpu jūs kalbėjote tik tai apie JAV. Na ir dar vienas dalykas, kai mes lankėmės Facebook kompanijoje, visi kalbėjo apie tai, kad jūs esate socialiai atsakinga korporacija. Ar darote viską, kad mes galėtume patikėti tuo? Kolegos, prašau laikytis pasakymams skirto laiko. Dėkuoju iš klausimus. Pa, Pabandysiu atsakyti visus tris. Dėl melagingų paskirų tai didelis iššūkis, bet esame atlikę uh, E, esame tam skiria didelis technologinis išteklius, e, kaip e, anksčiau kolega minėjo, dabar blokuojame ir šaliname milijonus melagingų paskirų. Dar prieš joms užsiregistruojant, paskutinis skaičius apie pusę milijono tokių E, aš pradžioj sakiau, kad ta problema šimtų procentų niekada neišsispręs. Mūsų priešininkai yra e, modernus, toli pažengę ir naudoja naujas technologijas. E, ir būtent todėl mes saugumo sričiai pasamdėme daug naujų žmonių. Dėl e, įtakos rinkimuose Europoje e, galiu tik pakartoti tai, ką sakė anksčiau e, kalbėjęs kolega. Iš tos informacijos, kurią šiandien turime, galime daryti išvadą, kad daktaras Koganas nedalyjosi europiečių duomenimis su kitomis įmonėmis. Taigi mm, šiandien neturime informacijos, kad europiečių duomenimis buvo piknaudžiavima, tačiau turime atlikti e, labai e, išsamų tyrimą. E, ir paskui jūs klausėte, ar esame įmonė, kuri yra socialiai atsakinga. Be jokios abejonės stengiamės tokia būti, kaip kažkas jau sakė. Galų gale netiek svarbu, ar mes teiksime ar neteiksime, kad esame socialiai atsakingi. Kas yra svarbu, tai e, jų, e, kad jūs e, ir kiti vartotojai to, tokiais mus laikytų, kad mes prisimame tam tikrą atsakomybę ir savo pažadus tęsime. Pone Breso, socialdemokratų frakcijos vardu, AFKO komitetas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, noriu ir aš sugrįžti prie 500 e, tūkstančių melagingų paskirų per 5 e, ar 6 mėnesius. E, įspūdingas skaičius. Tikriausiai svarbiausia būtų užtikrinti, kad žmonės turėtų tam tikrą skaitmeninį identitetą, tapatybę. Pavyzdžiui, Estijoje tenka pasinaudoti skaitmeninę e, tapatybės kortelę, norint e, prisijungti prie tam tikrų platformų. Žinoma, tai, tai kol kas tik tai vienoje šalyje e, yra taikoma, bet tokios skaitmeninės tapatybės įkūrimas galbūt prisidėtų. Jūs sakote 500 milijonų, bet aišku yra ir kita problema, o kiek iš jų prasprūdo pro tinklą. Ar kalbame apie milijonus, ar galbūt mažiau? Kiek jūsų manimų e, praspruko pro tinklą ir nebuvo aptikti? Dėkoju. Iš tikrųjų, 500 e, milijonų per pirmą ketvirtį sugebėjome uždaryti. E, ir norint pademonstruoti mūsų ryštą, turiu pasakyti, kad dabar e, skelbėme daugiau duomenų apie tai, kiek piknaudžiavimo atveju ir kokio tipo jų mes esame aptikę, tas duomenys viešiname. E, e, maždaug 3-4 procentai e, pagal mūsų ataskaitas e, paskirų yra melagingos, netikros e, ir mes naudojame visas turimas priemonės, investuojame į dirbtinį intelektą, mašininį mokymasi, kad galėtume pamatyti, e, kaip elgesi e, asmenys, kurio, kurie registruoja savo paskiras, kad aptiktume, kad jie nėra konkretus asmo. Dėl kitų dalykų e, žmonės skirtingose šalyse, politikos formuotojai ir taip toliau, aišku, laik, gali laikyti skirtingų pažiūrų, spręsdami tokios klausimus kaip duomenys, duomenų apsauga ir taip toliau E, daug, didesnio duomenų skaičiaus rinkimas apie asmenis, e, žinoma, gali kelti nerimo, bet e, mes kalbame su vyriausybėmis, kaip geriau tai kontroliuoti. Kai įtarėme, kad eina kalba apie melagingą, pa, melagingą paskirą, tai uh, Mes paprastai pirmiam etape juos į tam tikrą tarpinę grupę perkeliame, paprašome įrodyti, kad jie iš tikrųjų yra konkretus atvejai, bet žinoma, kalbant apie kažkokią skaitmeninę tapatybę, tą mintį e, galima būtų svarstyti prieš registruojant paskiras. Ponas e, Šiflin, EPP. E, tiesą sakant, mane neramina kai kurie dalykai. Tai yra struktūriniai ir nepataisomi, struktūrinės ir nepataisomas e, saugumo spragos, kalbant apie skaitmenimą e, ir kai kalbame apie E vyriausybę ir taip toliau. Ar jūs norėtumėte ką nors pasakyti apie Vengrijos rinkimus? Aš minėjau, kad tas problemos šimtų procentų niekada, matyt, neišspręsime, matyt, tai pasakytina ehm, apie e, bet kurią kovą tarp tokios kompanijos kaip mes arba e, kontrolierių e, kovą su tais, kas nori piknaudžiauti, kurie daug investuoja į savo priemonės ir su kuriomis mums tenka kovoti. Taigi ir mes, ir teisėsauga visame pasaulyje turime irgi plėtoti savo priemonės, e, savo pajėgumus, kad e, žingsnių ar dviems juos visą laiką e, aplenktume. Taigi mes į tai atsižvelgime priimdami naujus E, asmenis, e, investuodami taip pat ir į mūsų pelningumą, bet tuo pat metu stengdamėsi užtikrinti kiek įmanoma didesnį saugumą. E, dėl elektroninės vyriausybės, elektroninio balsavimo, Facebookas tokių paslaugų neteikia, vyriausybės pačios turės apsispręsti, ar jos sugebės užtikrinti pakankamą saugumą, kad tokia veikla galėtų vei būti pritaikoma. Uh, E, iš tikrųjų, kai kurios vyriausybės gali e, rinktis elektroninį balsavimą, balsavimo kelią, bet e, jie turės taip pat būti užtikrinti, kad tos paslaugos bus pakankamai saugios. Pedro Silva Ferrera, ačiū pirmininkė, mano klausimas ponui Kemplin. Po Cambridge Analytica skandalo tapo akivaizdu, kad jūs pripažįstamėte, jog buvo rimtų e, pasitikėjimo pažeidimų ir reikia imtis daugiau iniciatyvų. E, ir pripažinti e, ir stengtis, kad jūsų pastangos būtų pripažintos. Bet mano klausimas būtų toks, ar jūs visiškai suprantate, kad jūsų platforma yra masiškai naudojama visame pasaulyje? Ir taip galima skleisti dezinformacijos bangas, e, visokiausias pilkasias, juodasias e, politinės kampanijas taip galima uh, E, remti. Ką jūs ketinate padaryti, mano klausimas būtų, ar jūs ketinate pripažinti, kad taip yra, ar ką darot ir ką darote, nes tai, ką matome dabar, man atrodo, yra nepakankama. Question. Ačiū už klausimą. Mes aišku žinome, kas vyksta ir per pastarosius 18 mėnesių labai aiškiai supratome, kokias grėsmės gali kelti rinkimams e, klaidinga informacija ir dezinformacijos klaida internetu. Kaip jau sakiau, imamės daug svarbių žingsnių. Pirmiausia, šaliname e, netikrasias paskiras, e, kurios e, labai daug dezinformacijos kleidė, Facebook'e čia padarėte labai daug pažangos, šaliname finansinės paskatas, kiek tik tai tai manome, turinyje, kuriame išvelgiame dezinformacijos, jeigu matome, kad ji patenka į Facebooką, jeigu ta informacija yra susijusi su politinėmis tenomis, mes tengiamės ją šalinti, bet be to dažnai matome, kad daug yra finansinės tokios informacijos, nepageidaujamos, e, ypač elektroninių paštų siunčiamos ir mes tengiamės, e, kad e, būtų išstumta tokia informacija iš Facebooko, nukreipta kažkur kitur. Čia mes gana sėkmingai dirbame taip pat. Keičiame algoritmus, kad e, dinktų tasai populiariausios informacijos, sensacingos informacijos faktorius. Kai ir po to mes pradėjome bendradarbiauti su daugeliu nepriklausomų faktų tikrintų visame pasaulyje. Ir jie e, dirba su Facebooko turiniu, išsiaiškina, kuri informacija yra klaidinga ir mes e, skleidžiame jų darbo rezultatus. E, pastaraisiais metais, per pastarosius pusantrų metų, nuo 2016 metų Europos Junktinės e, Amerikos valstybių rinkimų, suprantame labiau, ką reikia daryti. Stengiamės bendarbiauti su vyriausybėmis, su akademinio pasaulio veikėjais, <laughs> su užsienio ekspertai su Prancūzija, <laughs> Vokietija, Italija. Matome, kad mūsų žengsti žingsniai atnešė naudos tobulinant rinkimus. Ir toliau mes dirbsime, kad per visus rinkimus, per visus artėjančius rinkimus būtų geresnė padėtis. Kaja Kalas, ačiū, ačiū už pateiktą informaciją. Kalbėjote apie tai, kaip išsiaiškinate rinkimų manipuliatorius ir atitinkamą su tuo susijusią informaciją teikėte Vokietijos, Italijos ir Prancūzijos pavyzdžius. Tačiau Europoje yra ir mažų kalbų, mažų valstybių. Aš esu iš vienos tokios. Ir mes turim tik milijoną mūsų kalbą kalbančių žmonių pasaulyje. Todėl mano klausimas būtų toks. Ar stengiantis išsiaiškinti manipulacijas tokiomis mažomis kalbomis taip pat, ar galbūt jos yra jums per mažos, nes ir pas mus vyks rinkimai balandžio mėnesį Ir yra subjektų, kuriems labai rūpi mūsų rinkimų rezultatai. Me, mūsų žmonės naudojasi Facebooku. E, ką, kaip Jūs atsakytumėt mano klausimą? Ačiū. Šis klausimas labai svarbus. Ir mes žinome, kad Europos Sąjungos parlamento rinkimai yra labai rimtas iššūkis, nes 27 valstybės balsuos iš karto. Yra labai daug priemonių, kurios e, nėra pagrįstos kalba. Yra labai daug apara, mašinų, aparatų, kurios e, e vadovaujasi e, paskirą kuriančio asmens elgesiu, o ne kalba. Ir mes e, e, paskiros turinį vertiname ne, ne tik kalbinėmis priemonėmis. Lygiai taip pat, kai kalbame apie finansinę motivaciją, neužtenka kalbėti tik apie turinį, mes turime galvoti apie tai, ar tie puslapiai, e, tie, e, tos svetainės nėra orientuotos į skandalingą turinį ir e, stengiamės pasinaudoti visomis turimos priemonės. Taip pat turime kitas priemonės, pavyzdžiui, mūsų PSA pranešimai apie paslaugas visuomeniai. Mes juos galime panaudoti skirtingose valstybėse narse, net ir labai mažose. Rinkimų kampanijos tuo naudojasi. Tai mes padedame E, kritiškai įvertinti e, visų kalbų Facebook'o turinį. Toliau, socialdemokratų vardu, e, ponė Ana Gomeš. Ačiū. Ar jūs išsiaiškinote įrodymų, kad buvo kištasi į Junktinės karalystės referendumo agitaciją, per Cambridge Analytica, SCL, įvairias kitas organizacijas, pavyzdžiui, kurios atlieka elgesio analizę? E, žinia, kad e, yra daug įmonių, kurios bendradarbiauja su vyriausybėmis ir kuria e, įvairias schemas pilietybės gyventojų atžvilgių. TOA Residence, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje taip dirba. Kokių priemonių įsimatės, kad užtikrintumėt, jog žurnalistai, kurie patenka į šmeišto bylas, kai jie yra gazdinami tiesiog Ar galėčiau paklausti ir pono Kaplano? Jūs bendradarbiavote čia su Cambridge Analytica ir LSCL. Kodėl? Naivumo, kompleksų ar kažkokio pavydo pagrindu? Um, you, you got the abuse and she can get, take the question. <laughs> Jūs, manau, buvote įžeistas, tai galit e, jai suteikti kolegijai klausimą. Aš noriu pakartoti tai, ką sakiau pradžioje. Tai, kad Cambridge Analytica ir kitos įmonės tapo paslaugų tiekėjomis per rinkimus, pagal rinkimų įstatymą yra leidžiama. Todėl mes netyrėme, ar kampanijų organizatoriai teisingai atsiskaitė, kiek išleista lėšų toms organizacijoms. Yra ir kitų organizacijų, e, kai mes turime išsiaiškinti, ar jų suteiktos paslaugos ir lėšos yra leistinos. Bet šiandien aš tų tyrimų jums negaliu pristatyti, galiu tik pasakyti, kad vyko diskusijos ir atsiskaityta buvo. Aš Lygiai taip pat galiu pasakyti, kad yra įmamasi nevežai veiksmų e, prie žurnalistus, bet e, rinkimų komisija čia nieko negali jums pasakyti, nes ne mūsų vaidmuo yra nagrinėti stambių organizacijų elgesį ir jų e, santykiai su žurnalistais, ypač per rinkimų kampaniją. Tai neįeina į mūsų kompetenciją. Max Anderson, žaliųjų AFKO vardu. Ačiū. Brexito referendumas atnešė milžinišką pokytį, nors balsų skirtumas buvo mažesnis negu 4 procentai, todėl reikia žinoti, ar tas referendumas vyko legaliai. Facebookas turi informaciją, kuri leistų tai įvertinti, bet kol kas jis atsisako suteikti medžiagą apie tai Junktinės karalystės parlamentui. Ar turite įrodymų, kad duomenys pavokti iš Facebook buvo panaudoti suformuoti rinkėjų profilį? Taip pat klausimas Facebook'u. Ar esate pasirengęs keistis informaciją, dalintis informaciją, kurią jūs turite? kad išsiaiškintume, kodėl likus dešimt savaičių iki referendumo rinkėjai pakeitė nuomonę ir kokia buvo padėtis likus šešiems mėnesiams iki e, referendumo. Ar jūs ketinate keistis tokią informaciją su busimų rinkimų e, kampanijų organizatoriais? Mes turėtumėm sužinoti, kokie pinigai buvo kam skirti ir kokie, kokiu duomenų pagrindu tai buvo padaryta. Ačiū už atsakymą. Have... Ačiū. Mes. Uh, iš Britanijos parlamento komiteto jau gavome jau labai daug klausimų ir jie visi buvo atsakyti. Dešimt valandų mūsų atsakingi pareigūnai ten buvo tardomi. Mes atsakėme į visus klausimus, e, stengiamės reaguoti į komiteto, Europos Junknės karalystės parlamento komiteto, e, Brexit tyrimo komiteto visus klausimus. Mes suprantame, kad e, reklama turi būti skaidri Turi būti numatytos priemonės, leidžiančios žmonėms suprasti, kam yra skirta reklama, kiek pinigų jie yra skirta. Junktinėse Amerikos valstijose tai jau pradėjome daryti, tikimės, kad Junktinėje karalystėje šiais metais tai prasidės. Taip pat mes ketiname sukurti priemonės, kurios leidžia žmonėms suprasti, kod, kas mokėjo už reklamą ir ką ta reklama pasiekė. Kalbant apie uh, informaciją atgalinė data, apie visus e, reklamos skelbimus, kurie per rinkimų kampanijas buvo skelbti. Mes to negalime padaryti, nes anksčiau turėjome prisėmėsi pareigojimų dėl asmenų privatumo apsaugos. To negalime padaryti, prieš tai turėtume informuoti susijusius asmenis. Mes suteikėme informacijos apie visus uh, e, IRA uh, e, susijusius e, reklaminius e, pranešimus per Brexit kampaniją. Ir e, aš galiu pasakyti, kad ir toliau bendradarbiausime ir teiksime kuo daugiau informacijos parlamento komitetui, kad jis galėtų dirbti. Ačiū. Mercedes Bresu, SND. Mercedes Bresu. Ačiū. Ar girdite vertimą? <laughs> Zork. E, Ar girdite vertimą? Taigi. Išsiaiškus Facebooko vartotojų profilių naudojimą politiniams tikslams per Cambridge Analytica ir kitas organizacijas. Ar jūsų nuomonė būtų įmanoma rinkimų priemonėmis ar kitomis politinėmis priemonėmis pradėti kontroliuoti tokią praktiką? Tokia praktikagi nepaprastai pavojinga. Atrodo, kad e, grobuonis griebia jautriausias temas, kad rinkėjai jas e, išgirstų, pamatytų. Taigi, ką būtų galima padaryti, galvojant ne tik apie privatų vartotoją, bet ir apie reglamentavimą, ypač kai kalbam apie rinkimų, kam, rinkimų taisyklės. Labai ačiū. Man atrodo, kad padaryti galima daug ką pirmiausia turime pripažinti, kad nie viena organizacija ar reguliuotojas ar tiekėjas ar vyriausybė pavieniui to neišspręs. Jeigu e, pradėsime problemos vieną pusę spręsti, ji persimės į kitą pusę ir e, bus rasta būdų įtakoti rinkėjus kitais būdais, todėl mes viską turime vertinti plačiai. E, supraskime, kad E, bendro duomenų apsaugos reglamento pokyčiai ir Junktinės karalystės e, teisinės sistemos pokyčiai, vyriausybės sprendimai e, pakeis sistemą. Mums nereikia, kad būtų naujų instancijų sukurta. Tiesiog reikia rinkimų komisijai padidinti įgaliojimus, kad mes siektume, daug, turėtume teisę gauti daugiau informacijos ir tada uh, galėtume surinkti daugiau duomenų, nors man atrodo jau dabar turime pakankamai geras teisinės nuostatas. Tokiu būdu mes galėtume galbūt e, sustabdyti įstatymo pažeidėjus baudomis. Aišku, tai netrodo labai moderniška ir labai žavu, bet man atrodo, kad tai yra reikalinga. Mums reikia, kad socialinės žiniasklaidos įmonės apsimtų atsakomybę už tai, kad e, būtų veikiama tiksliai, e, ir teisingai, o reguliuotojai turi pasirūpinti, kad būtų teisės aktai gyvendinami, o už pažeidimus baudžiama. Kornelija Ernst Gue, įtre komiteto vardu. Labai ačiū, aš norėčiau kalbėti vokiškai. Mes jau labai daug girdėjome apie tai, ką jūs nuveikėte. Facebooko pusėje. Ir būtų labai, buvo labai įdomu girdėti, ką sakė kolegė iš Britanijos. Ir man čia kyla klausimas, Kaip jūs atskiriate bendruosius produktų, bendrasis produktų reklamas nuo politinės reklamos? Ka, kaip tą padarote? Kuo skiriasi tie skelbimai? Galų galegi, kai tik prasideda rinkimai, skelbimų būna daug ir egzistuoja daug taisyklių dėl proporcingumo. Tad jeigu turite rinkiminių skelbimų, Man kyla klausimas dėl manipulacijos. Mes apie tai labai daug kalbėjome. Ir aš norėčiau iš jūsų sužinoti. Galima pasakyti, kad ta manipulacija yra klaidinga informacija, bet atmeskime tokią prielaidą. Kas jūsų akimis yra rinkimų manipulacija? Kaip jūs ją atpažįstate? Kas jūsų nuomonė yra manipuliavimas rinkimais? Different du skirtingus dalykus aš jūsų klausime išvelgiu. Pirmiausia, kaip išvelgti skirtumą tarp priekybinio, komercinio reklaminio skelbimo ir politinio skelbimo. Ir kaip e, pasirūpinti, kad jie būtų skirtingai traktuojami. Aš jau savo žanginėje kalboje sakiau, kad be kita ko mes sukūrėme vadinamai view ad priemonę. Ir e, ta priemonė ta paskira leidžia įver, pasverti visus e, rinkimo skelbimus. Ir visi gali matyti visus skelbimus, bet socialinės žiniasklaidos vartotojai e, mato, kad e, būtina užkirsti kelią mm, mikroskelbimų patekimui, nusitaikant į tam tikras pažeidžiamas rinkėjų grupės. Mes suprantame, kad mes negalime atlikti politinio kontrolieriaus vaidmens, mes negalime išsiaiškinti, kada koks politinis veikėjas nusitaiko į kokį nors valstybės, į kokią nors piliečių grupę. Todėl mes stengiamės uh, pasikliauti uh, žmonių atsakomybės jausmų, tikėdamėsi, kad politinės reklamos skelbėjai patys e, užtikrins politinių skelbimų kokybę, orientuojantis į tam tikrą gyventojų grupę. Dar vienas dalykas. Kaip išsiaiškiname, politinių, kur yra politiniai skelbimai, kur yra komerciniai? Mes išvelgiame neretai klaidingos informacijos ir tada mūsų platforma įmamasi priemonių ir įmamasi ten tikrų sankcijų. Bandome uždrausti tam tikrus skelbimus, žiūrime, kad nebūtų uh, E, užsienio kišimasi, duomenų eksploatavimo, manipuliavimo, jeigu matome įtartiną ar neautentišką elgesį, bandant įklaidinti elgesį, mes bandome imtis atitinkamų veiksmų. E, toliau Pedro Silva Pereira iš socialdemokratų frakcijos. Labai ačiū. Ponui Kaplonui turiu klausimą. Kalbėjote apie E, sudėtingiausius Facebooko e, panaudojimo politiniams e, būdams būdus. Kalbėjote apie užsienio valstybių kišimasi, fiktyves paskiras, nepatikimą informaciją. Aš norėčiau paklausti apie paprastinius dalykus, kaip jūsų platforma politiniams tikslams gali būti panaudota, kai yra skelbiama klaidinga informacija arba šantažuojant informacija. Uh, E, kaip yra skelbiami įvairiausi anoniminiai komentarai. Kasdien mes juosgi galime matyti visur. Ar su šiuo reiškiniu galima deramai kovoti be privalomo skaitmeninio tapatybės e, e, fiksatoriaus, ką jūs ketinate daryti ateityje? Yra daug skirtingų būdų, kaip su, kovoti su dezinformacijos e, rinkimų kampanijoje skleidimu. skleidimu. Jau šiandien keletą kartų kalbėjome apie a, e, fiktyvių paskirų egzistavimą, apie tai, kaip mes kovojame su tokiais veikėjais, jų bandymų kištis į Facebook'o pasaulį, stengiamės kovoti su, e, tai, su, su tuo pasiteldami specialias priemonės, kurios atskiria fiktyvės ir tikrasias paskiras visur pasaulyje. Ta galime padaryti, nors neretai mums reikia trečiosios šalies e, kontrolierių, kurie tam tikslui yra gavę akreditaciją dirbti. Be to, mažiname prastos kokybės turinio platinimo galimybės. Neretai su tokia veikla uh, tokia informacija yra susijusi. Taip pat skatiname patikimos informacijos skleidimą. Kalbu apie informaciją iš patikimų šaltinių, informatyvios, subjek, objektyvios informacijos skleidimą iš vietos šaltinių. Ta kova mums visiems yra labai svarbi ir mes ją toliau tęsime. Vyriausybės atlieka labai svarbu vaidmenį švietiant piliečius žmonės turi būti šviečiami apie tai, kaip elgtis su informacija internete. Stengiamės užtikrinti gerą informacijos platinimą ir mokyti žmonės, kaip atskirti, kaip kritiškai vertinti informaciją. Ponas Jeff Batten iš FDD. Kalbant apie referendumą, Jeigu būtų buvę išspręsti tie klausimai kažkada, e, gal Clinton būtų prezidentė, mes ne, dabar čia nekalbėtumėm apie šitos dalykus. Mm, labai svarbu yra tai taikyti darbas valstybės. Ir referendumo kampanijoje buvo dvi pusės ir e, dvi dvi, du kam, kampanijos su, subjektai tradicinėmis priemonės, pavyzdžiui, m, mm, a, karalienės biuras milijonus išleido bukletėliui, kuris buvo platinamas, bet tik tai viena pusė buvo pristatoma. Ir svarbiausia tik tai, kad tie, kas skiria lėšas, būtų registruoti. O dabar dėl mm, išorės ar užsienio kišimosi. Prezidentas Obama e, lankėsi Junktinėje karalystėje tam, kad tiesiogiai įtakotų referendumo baigti. Taigi, e, milijonai dolerių iš tikrųjų buvo mm, a, e, skirti tam, ar jie buvo užfiksuoti matyti kaip rėmimas rinkiminės kampanijos ir kaip prezidentas Obama galėtų būti laikomas e, mūsų referendumo kampanijos rėmėjų. Tai buvo dar prieš dešimties savaičių tą laikotarpį buvo padaryta ir nebuvo uh, pareigos užfiksuoti to. Taisyklės um, buvo tvirtinamos parlamente ir tikrai mes sakėme, kad reikia kampanijos laikotarpį išplėsti ir, tuome, ir prailginti ir tuomet būtų ir tie dalykai įtraukti referendumo kampanijoje. Mes stebėjome visą veiklą, kuri vyko kampanijos metu, taip pat ir tokius reikšmingus įvykius, kaip jūs minėjote, ir viskas buvo tinkamai užfiksuota. Molis, kad keito žalių vardu. Aš irgi klerbasat noriu pasiteirauti. Aš taip suprantu, kad jūs savo ataskaitą atlikote, išanalizavote viską taip pat ir dėl referendumo, bet vis tik tai Dėl buvo tam tikrų komentarų dėl tų, kas liudijo, dėl to, buvo jų, mm, kokia buvo jų informacija pateikta. Ir dėl uh, Johnson ir McGo kadangi finansavimo taisyklės buvo pažeistos, tai pakenkė um, iš tikrųjų ir įgaliojimams, sprendžiant dėl to, kaip, Europo, kaip Junktinė karalystė turi pasitraukti. Taigi, ar jūs galėtumėte tą pakomentuoti ir dėl informacijos nutekėjimo? Akivaizdu, kad visa tai turi būti diskutuojama viešai ir mes turime gauti visą informaciją dar prieš tai, kai Junktinė karalystė patvirtins sprendimą um, pasitraukti iš ES, pasiremdama galbūt mandatų, kuris nėra garantuotas. Undertaking. Dabar dėl tyrimų ir išvadų darimo visas procesas yra apibrieštas ir mes galime priimti sprendimus ir visos detalės yra pateiktos per 28 dienas. Visi tie, kieno informacija yra pateikta, turi galimybę pateikti pareiškimus ir po to mes darome išvadas. Tik po to, kai padarome išvadas, mes savo išvadas paviešiname ir pateikėme platesnės detalės. Uh, Mes nekomentuojame vykstančių tyrimų, tai yra visiškai iškirinkiminės komisijos politika ir visiškai teisinga, nes tuomet neįsiveliame į sudėtingas diskusijas. Tikrai galima tik apgailę stauti, kad yra tokių gandų, dėl to, ką jūs minėjote, aš nežinau, iš kur tie gandai atsiranda tokie. Aš aiškiai noriu pasakyti, kad procesas vyksta, kol kas mes esame tame 28 dienų laikotarpyje. Pirminkė, ar papildomą minutę galiu panaudoti? Dar sutelpu laiką, taigi jūs sakėte, kad neturite galimybių išanalizuoti Cambridge Analytica veiksmus, bet kas tada turi įgaliojimus? Ar jūsų turimi įgaliojimai gali užkirsti kelią tokiam, tokiom, um, tokiem veiksmam rinkiminėje kampanijoje? Ir tuomet, jeigu žmonės, kaip kad čia keliame tokius klausimus, tai kas gali tada tokius tyrimus atlikti, jeigu jūs tų įgaliojimų neturite? Aiškiai noriu pasakyti, kokie yra mūsų įgaliojimai informacijos Komisaro biuras turi atskirus įgaliojimus, jį gali kitus dalykus daryti. Taigi, tai, ką mes šiandien kalbame, tai yra domino apsaugos taisyklių pažeidimai. Tyrimas dar vyksta, ataskaita bus greitai parengta. Manau, kad turime aiškiai pasakyti, kad rinkiminė komisija komisija neturi galiojimų šioje srityje ir labai svarbu, kad atitinkamos institucijos kartu dirbtų ir spręstų tikrai labai rimtus klausimus. Mes aiškiai tyrėme dėl finansavimo e, rinkiminių kampanijų, iš kur pinigai, kad viskas būtų tinkamai šioje srityje padaryta. Šiaip aš neturiu galimybę suteikti uh, jums žodį papildomiems klausimams, bet tai atrodo taip nežmoniška tai, ir taip atrodo tokios nuobodžios tada tos diskusijos, taigi labai prašau jūsų visų pakantumo. Parliament. Um, I really want to thank. Noriu padėkoti mūsų prelegentams, e, viešnioms, e, ambasadoriui, e, Mes dabar perėsime iš karto prie trečios dalies. Jau parlamentarai ateina tai sesijai, tikrai bus ilga. Mes Mm, pradėsime trečią dalį po 6.15, kad parlamentarai, kurie nori dalyvauti, užduoti klausimus ir taip toliau, galėtų susirinkti, suteisti į salę. Taigi trumpa pertraukėlė, kad prelegentai mm, pasikeistų. Čia prezidiume turėsime Lord Allen.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

So, good, uh, good afternoon. I welcome you to the, the last, last. Labadiena, periname prie paskutinės trečios mūsų šiandienos klausimų dalies. Kartu su Eitre sveikinuosi su kolega Paul Rubik ir iš kartam suteikiu žodį porai minučių. Bet prieš tai dar pristatau prilegentus. Ponas Persa, jis yra Enisos um, veiklos departamento vadovas, Ursula Pachel, um, Beuk, generalinio direktorius pavaduotoja, um, Max Šrems. Uh, e, iš Austrijos, privatumo srities aktyvistas ir teisininkas ir Lord Gerald Allen iš Facebooko e, politikos sprendimo vicepirmininkas. Prašom iš karto, Paul, žodis jums. Thanks, uh, uh, Ačiū. Tikrai puikiai uh, sudėliojate laiką. Aš kalbėsiu trumpai, aš iš, esu iš įtrė e komiteto. Sto rengia uh, mokslo tyrimų teisė, kur nepagrinda, taigi mums labai svarbu yra pas, panalizuoti, kaip uh, būtų galima pasiremti įvairiais pasitikėjimo stiprinimo instrumentais. Ir labai svarbu, aišku, žiūrėti tai, ką trečios šalis nori daryti su prieiga prie informacijos ir kaip mes galėtumėm sustiprinti vartotojų galias savo tapatybę apsaugoti, garantuoti. Taigi, kokią garantiją mes gauname dėl savo virtualios tapatybės apsaugos? Žinome, labai lengva yra suklastoti tapatybę. patybę Pavyzdžiui, jeigu jūs suklastojate mano tapatybę, klausimas yra, kaip tada man išsaugoti savo duomenų nuosavybę, kaip melagingą tą informaciją išimti iš socialinės žiniaslaidos, kad turėčiau garantijas, kad iš tikrųjų, kad mano e, duomenės yra mano, aš išlaikau tą nuosavybę, kad aš galiu kontroliuoti savo veiklą ir kad galėčiau kaip ir duoti licenciją trečiai šaliai, kuri galėtų naudoti mano tapatybę ir mano žinias. Ką mes galėtumėm padaryti dėl tos sistemos, dėl uh, dėl avatarų kūrimo ir dėl mūsų virtualios tapatybės. Our Visų pirma, Steve Perser. Prašom, žodis jums. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems, dėkuoju už tai, kad pakvietėte mus. Šiandien rizikuoju jūs nuliūdinti, nes šiandien mes esame linkę daugiau klausytis. Mm, tikrai e, klausydamas iš šiandienos diskusijų supratau, kiek mažai aptariamų klausimų yra ENISA e, darbo programoje. Iš tikrųjų, tie klausimai yra labai svarbus. Atvirai sakant, e, e, didžioji dalis diskusijų šiandien uh, ne, neįtraukia Enisos, Enisa nedalyvauja ir manau, kad iš tikrųjų reikia tai pakeisti, jūs galite pakeisti mūsų darbo programą ir mes tada galėtumėm labai sparčiai prisitaikyti ir tada aktyviai dalyvauti tose diskusijose. Aš man atsakysiu jūsų klausimus, tai aš kalb, dar keletą žodžių pasakysiu visų pirma, pozityviai internetas, socialinė žiniasklaida suteikia naujų galimybių skleisti demokratiją, laisvę, vertybės, kuri, kurias išpažįsta ES ir to reiktų nepamiršti šiose politinės diskusijos. Nes blogiausias dalykas, kas galėtų įvykti, tai yra, kad mes į, įvestumėm labai griežtą kontrolę, kuri uh, visą tai sustabdytų, nes tai, ką mes matome paskutinį dešimtmetį, yra pozityvu. Socialinė žiniaslaida 2011 arabus pavasarį, Ukrainos revoliucijoje, visais kitais atvejais tikrai suvaidino labai svarbu pozityvų vaidmenį, nes žodis yra galingesnis nei kardas ir tai yra labai naudinga, galvojant galvojant apie tai, mes nori, ko mes norime pasiekti Europoje. Bet aišku, ką mes dabar matome, yra, kad greta greta tų senųjų grėsmių, kurias mes žinojame daugelį metų, matome dabar naujai besiformuojančias grėsmes kurios yra dar labiau gazinančios tam tikrą prasme nei įprastinės grėsmės, pavyzdžiui, virusai, viktimiai išpolė ir taip toliau. Anksčiau tu žinojai, kad tave užpolė. Dabar tokie dalykai kaip melaginga informacija, piknaudžiavimas asmeniniais duomenimis, finansinės manipulacijos. Um, Pampardam ir panašus dalykai, ką visi girdėjome, manau, yra visiškai nauji dalykai ir ta rizika yra labai subtili ir dažniausiai net nežinai, kad tapai um, grobiu. Tai yra didžiulis pavojus e, skaitmeninėme pasaulyje, nes tai pakenkia pasitikėjimui. Skaitmeninis pasaulis be pasitikėjimo yra skaitmeninis pasaulis, kuris greičiausiai neišgyvens iš vis. Arba jeigu išgyvens, galbūt jis neišgyvens tokia forma, kokia būtų naudinga mums. Taigi tai, grės, tai yra didžiulė grėsmė. Kalbant apie pasitikėjimą, pasitikėjimas, aišku, e, pats savaime nėra pakankamas, e, reikalingas, bet nepakankamas. Ir todėl reikia kalbėti apie kibernetį saugumą. Ir čia yra Enisos vaidmuo. Kibernetinis saugumas tai yra visa ta technika, kurią mes naudojame, kad ribotumėm prieimą prie duomenų pagal gerai apibriežtą pagrystus principus. Aišku, tie principai gali, būti, gali skirtis priklausomai nuo konteksto, nuo situacijos ir dėl to saugumo užtikrinimas yra sudėtingas, nes kontekstas tas yra nepaprastai svarbus užtikrinant saugumą. Ir uh, ypač, kai norime atsižvelgti tai prie to konteksto, koreguodami algoritmus, tai yra labai sudėtinga. Kibernetės saugumas taip pat gali to kodėti, tai, kaip duomenys yra naudojami. Tačiau bloga žinia yra ta, kad jeigu uh, išimi duomenis iš e, sistemos, kuri buvo sukurta tvarkyti jos konteksto, tai yra game over, viskas, žaidimas baigėsi. Jeigu duomenis išimi, viskas. Ir tada nieko nebegali su to daryti. Ir tai realiai yra Cambridge Analytica e, pamoka tai, ka, kas vyksta su mūsų duomenimis vis labiau ir labiau su laiku. Didžiausia problema, e, didžiausia problema darba yra, tai yra duomenų surinkimas ir paskui pasidalymas, jais yra labai plačiai pasklidęs internete ir praktiškai nesuvaldomas ir nesu, ne, nepasako iššūkį. Kai, jeigu duomenys išėjo lauk, viskas, nebeįmanoma jų sukontroliuoti. Aišku, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas neleidžia tvarkyti duomenų be sutikimo, tačiau kaip užtikrinti tos taisyklės laikymas, jeigu net nežinai, ar tai įvyko, apie tai reikia kalbėti. Dabar grįžtant prie saugumo, visas saugumas realiai yra trijų dalykų paketas - žmonės, procesai ir technologija. Bendrai aš sakyčiau, kad viena iš klaidų, kurias mes praeitie padarėme ir dar šiandien tebe darome, tai yra, kad per daug akcentuojame technologijas. Įsigilinkime, dauguma tų dalykų, kuriuos šiandien aptarėme, iš esmės yra orientuota į procesus ir į žmonės. Taigi, ką mes realiai matėme Tai yra pro, nepavykęs procesas, žlugęs procesas kur, procesas, kur e, viena šaliai buvo leista per nelik daug prieiti prie duomenų ir netinkamai jos panaudoti. Taip pat tai buvo ir politikos pažeidimas. Tai koks tikslas turėti politiką, jeigu jos gyvenimo neužtikrinti. Bet aišku, reikia pripažinti, kuomet yra tiek daug naudotų, labai sudėtinga užtikrinti politikos gyvenimo užtikrimą. Tačiau toks gyvenimas yra didžiulė, turtinga kompanija ir kažką reikia keisti. Ne, iš tų žinių, ką mes dabar girdime, tai yra pusiausvė pusiausvyrą tarp galimybių ir rizikos turi keistis, galbūt ne tiek daug, bet galbūt mes negalėsime daiktų internete kontroliuoti visko tiek, kiek mes galime kontroliuoti šiandien, tačiau vis tiek pareiga tenka kontroliuoti, kad viskas būtų gerai ir reikia procesų, kurie užtikrintų, kad ta pareiga būtų tinkamai vykdoma. Dabar grįžtu prie pirminės minties. Taigi pažeistas ne tik procesas ir politika, bet buvo pažeistas pasitikėjimas. Ir tai gali reikšti mūsų internetui tokį, kuomet mes dabar pažįstame mirties nuosprendis. Taigi, um, Mes labai tikime bendrojo duomenų apsaugos reglamentų, mes tikime jo plačiais užmojais, mes labai tikime, kad tai bus labai naudingas teisės aktas. Panašu, kad taip ir bus. Uh, mes tarnaujame BDAR, mes norime jūsų nuomonę išgirsti, ką galėtumėm daugiau padaryti toje srityje. Aš pakartosiu, pasaulis keičiasi, tos problemos, su kuriamis mes dabar susidarėme, tikrai yra ne tos problemos, kurioms Anisa buvo sukurta, bet tai nereiškia, kad mes negalime evoliucionuoti tam, kad prisitaikytumėm prie situacijos. Aišku, mes galime, tai reiškia, mes galime pradėti kovoti ir su melagingomis žiniomis ir skaitmeninių tapatybių vietų kūrimais ir taip toliau. Enisa gali, prie to gali prisitaikyti, jūs galite uh, nuspręsti, kad to reikia, pakeisti mūsų taisyklės. Enisas reglamente yra 14 straipsnis, kuris leidžia ES institucijoms ir valstybėms narėms pateikti specialius prašymus. Uh, kad atliktume mes konkrečias užduotis. Taigi, prašom, pasinaudokit to straipsnio. Tai yra puikus mechanizmas kažką padaryti labai greitai ir tai yra galingas mechanizmas. Tai gal tiek būtų mano pasisakymo. Dar kartą, kad e, dėkoju, kad jūs mus pakvietėte šiandien. Ir jums taip pat labai ačiū. Toliau kalbės Ursula Pachl. Ji yra Europos vartotojų organizacijos direktoriaus pavaduotoja. Okay. Dėkuoju pirmininkė ir visiems labas vakaras. Pradžioj norėčiau pasakyti, kad akivaizdu, e, kad kalbant apie šį skandalą Facebook ir Cambridge Analytica, atskleidimas e, turėtų e, turėti didelių pasiekmių, kai kalbame apie vartotojų pasitikėjimą. Ir ne tik kalbant apie Facebook, bet ir kai kalbam apie visą skaitminės ekonomikos architektūrą. Ir būtent tą turime turėti galvoti svarstydami situaciją. E, mes žinome, kad duomenų eksploatavimas yra pagrindinis pajamų šaltinis e, internete. Ir mes žinome, kad ne vien tik tai Facebook'e gali būti piknaudžiaujama duomenimis, bet ir kitose platformose. Todėl galime e, aiškiai deklaruoti ir konstatuoti, kad e, skaidrumo įvairiose platformose trūksta. Antras dalykas, e, reikia akcentuoti, kad neina kalba vien tik tai apie pasitikėjimą, eina kalba apie tai, kad negerbiamos pagrindinės teisės. Ir e, Cambridge Analytica skandalas nėra susijęs vien tik tai nepasitikėjimu, bet taip pat su neteisėtu veikimu. Pagal Facebook e, informaciją poveikį patyrė 2,7 milijonai Europos vartotojų. Mane nustebino šiandien girdėti pareiškimai, kad Europos piliečiai nepajuto poveikio. Nelabai suprantu, kaip tą paaiškinti. Čia panašiai kaip Volkswagenas, kuris pirmą atsiprašė, o paskui sakė, kad viskas, ką jie darė, buvo teisėta. Taigi duomenys, kurie buvo parduoti be sutikimo ir e, asmenims nežinant, e, kad būtų galima panaudoti reikalams, e, kuriems tie duomenys neskirti. Šiandieną Facebookas taip pat patvirtino, kad jie jau uh, uh, užblokavo apie 200 prietaikų, kurios naudotų uh, asmenų duomenys. Tai kelia didelį nerimą. Kitaip sakant, jeigu naudojatės Facebooku, galite daryti prielaidą, kad anksčiau ir vėliau jūsų duomenys bus panaudoti neteisėtai arba kažkaip paveikti. Taigi ilgą laiką Facebookas e, visiškai e, laisvai leido prieigą prie jūsų duomenų ir e, nepriėmė tinkamų priemonių, e, kada tais duomenimis buvo piknaudžiavama, tam užkirsti kelią. Taigi e, atsiprašymas visiems ir kosmetiniai pakeitimai platformoje mūsų netenkina. Matėme kad e, privatumo politikoje Facebookas padarė tam tikrų pokyčių, tai galima pademonstruoti kaip e, tiesioginė reakcija į skandalą, bet ES atveju tai tik tai bandymas prisiderinti prie bendrojo duomenų apsaugos reglamento. E, ir čia eina kalba būtent apie dabartinės Facebook politikos prisitaikymą. Taigi, ką mes čia turėtume daryti? Mums reikia ne vien kosmetinių pakeitimų, bet ir rimtų pakeitimų, keičiančių visą Facebook verslo modelį ir jo struktūrą, platformos struktūrą. Tas esminis verslo modelis e, taip pat yra susijęs su interneto stebėsenos dalykais Kol tai yra e, skaitinės ekonomikos e, kasdienė duona, e, vartotojams sunku bus pradėti pasitikėti tomis platformomis. Taigi buvo atlikta labai įdomi studija apie tai, kaip naudojami vartotojų duomenys ir tai parodė, kad e, tarp vartotojų taip pat atsiranda tam tikros įgalinimo tendencijos. Žmonės rūpinasi tuo, kokis poveikis daromas duomenims, kurios naudoja tos įvairios platformos. Ir dabar kyla klausimas, ar galima kaip nors paveikti tas neigiamas praktikas, su kuriomis vartotojai susiduria. Jų elgsena e, be abejo. Tų platformų elgsena vartotojams, aišku, kelia nepatogumų ir daro žalą. Taigi žmonės e, turi daug klausimų, bet jie ir toliau naudojasi Facebooku. Vieniems tai yra nesvarbu, o kiti nedaug ką gali padaryti. Yra ir tokių, kurie nekreipia dėmesio. Tai yra rezignacijos rezultatas. Jie mano, kad jie nieko nepadarys, bet to nėra konkurencijos Facebookui. Nėra kuo jo pakeisti rinkoje šiandien. Be abejo, tas skandalas taip pat e, atvėrė akis daugeliui kam ir vartotojai daug ką suprato, tai yra puikus dalykas. Vienas dalykas, kuris stebina šioje diskusijoje, yra štai kas. Cambridge Analytica ir Facebook skandalas e, parodė, kad nedaug dėmesio buvo skirta tai žalai, kurią patyrė vartotojai. E, jų duomenys buvo blogai panaudoti, piktavališkai panaudoti ir tai aišku yra žala žmonėms Italijos, Ispanijos ir Portugalijos deputatai konsultavosi savo šalyse su atitinkamomis struktūromis. Kai kas, pavyzdžiui, pabandė teikti kolektyvinius ieškinius, patraukdamas Facebooką į teisminės procedūras. Buvo paprašyta kompensacijų taip pat ir Belgijoje. Belgijoje 20 tūkstančių žmonių pasirašė dalyvaujantis šiame kolektyvinėme ieškinyje. Bandoma gauti kompensaciją ne tik tiems, kuriems Cambridge Analytica padarė žalą, bet taip pat stengiamasi pasiekti ir e, šviesti ir visus Facebook'o vartotojus dėl tų priežasčių, kurias aš minėjau. Kibernetinis saugumas yra, grei, yra glaučiai susijęs su privatumu, su duomenimis e, kuriuos naudojate. Tie duomenys turi būti saugus. Be abejo, jūs be abejo nenorite, kad jūsų duomenys vartytų ir žiūrinėtų tie, kam, tas, kam tai nepriklauso. E, Facebooko atvejis, kaip aiškiau, nebuvo kibernetinio saugumo problema. Tiesiog Facebookas atvėrė duris, kad trečiosios šalis galėtų gauti prieigą prie duomenų. Tad klausimas yra toks. Kokios kokias prievolės mes turime saugumui užtikrinti. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad mm, aš minėjau apie susitaikymą vartotojų, aš kalbėjau apie saugumą. Vartotojai kartais nesupranta, kas atsitinka su tais duomenimis, kurie perdodami trečiosiam šalims. Ir be to įmonės neteikia ar vyriausybės neteikia jokios pagalbos žmonėms, e, kurie nori išsiaiškinti, ar jų duomenys buvo pavokti, kaip jie buvo panaudoti, ar jie buvo kaip nors manipuliuojami. Ir kartai žmonės tiesiog nesupranta, kas su tais duomenimis nutinka. Vartotojai tiesiog palikti toj situacijoje likimo valiai. Tuo pat metu mes žinome, kad problemų yra e, jau dabar daug arba kurios dar iškils. Neiš, neišvengiamai galite suprasti, kad buvote šnipinėjami, kad jūsų duomenimis buvo naudodamasi. Europos komisija praleido progą E, numatyti saistančius teisės aktus susijusius su kibernetiniu saugumu. Dabar egzistuojantis teisės aktai yra daugmaž savanoriškos priemonės, rekomendacinio pobūdžio priemonės, kurios niekaip negali priversti uh, Facebook'o ar kitų panašių paslaugos teikėjų užtikrinti kibernetinį saugumą. Labai gaila dėl to. Mes žinome, kad mes negalime tiesiog pasitikėti savireguliavimo sistema ar panašių kompanijų gerą valią. Mums reikia tvirtų teisės aktų šioje srityje. Tad apibendrindama galėčiau pasakyti štai ką. Pirmiausia, vartotojams reikia tvirtesnės paramos, kad būtų atkurta galių pusiausvėra susijusi su duomenų apsauga. Puikus dalykas yra bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, privatumo e, taip pat reglamentas, bet mums reikia naujų priemonių. Bendrasis e, duomenų apsaugos reglamentas turės teigiamą poveikį, bet reikia kad, užtikrinti, kad jis būtų tinkamai visur įgyvendintas, kaip štai Cecilija kalbėjo apie E, atsparumo mechanizmus, reikia Europos atsakymo, bendro atsakymo toms stambioms įmonėms, kurios veikia europiniu ar globaliu mastu. Grįžtant prie Facebooko, manau, kad yra žvelgti ne tik į Cambridge Analytica skandalą, bet taip pat reikia atlikti platesnio masto tyrimą ir pasižiūrėti, kokią praktiką remiasi Facebookas dabar. Ar galima pasakyti, kad ši įmonė remiasi naujojo e, duomenų apsaugos reglamento nuostatomis? Tai, tai yra klausimas, kurį reikia atsakyti. E, skaitmeninės reklamos rinkos taip pat yra svarbus dalykas. Svarbu, kad būtų užkirstas kelias e, melagingai reklamai. Kompensacija už neteisėtą duomenų uh, panaudojimą taip pat turbūt tik tas klausimas, kuris turi būti nagrinėjamas. Reikia naujų susitarimų susijusių su vartotojų teisų apsauga. Na ir paskutinis dalykas, kurį norėjau paminėti, mums reikia tvirtesnių priemonių, kad tos platformos būtų labiau atskaitingos ir kad suteiktų trečiosiams šalims uh, E, pagal taisyklės prieiga prie duomenų. Taip pat būtina, kad būtų tinkamai užtikrinta duomenų naudojimo priežiūra. Tos platformos gali turėti savo politiką, bet, pavyzdžiui, Cambridge Analytica politika dar buvo skirtinga, tad mums reikia daugiau atskaitomybės šios rytyje. Ir paskutinis dalykas - vartotojų organizacijos turi e, irgi puikiai e, veikti, teikti skundus reikalui esant ir pareikšti savo nuomonę. Mums taip pat reikia tvirtos pilietinės visuomenės visose valstybėse narėse ir kol kas, kad ir kaip bebūtų gaila, to kol kas neturime. Dėkoju. Kitas kalbėtojas yra Max Šrims. Ačiū už kvietimą. Turiu pasakyti, kad e, Labai laukiau šio kvietimo. Aš manau, kad e, tai yra tikrai labai svarbus e, Europos parlamento e, organizuojamas klausimas. Kalbant apie apie e, Facebooko tą atvejį ir apie valdžios veiksmus šiame kontekste, manau, kad e, tikrai verta apie tai kalbėti. Ir reikia pasakyti, kad 2011 metais mes jau apie tai žinojome, mes jau diskutavome apie e, problemas su ta, tos duomenų apsaugos problemas ir tikrai ta, ta, ta diskusija vyko labai išsamei. Ir praėjus septyneriems metams paaiškėjus pagaliau, kad iš tiesų buvo labai esminių problemų, e, atsibust, atsibusti tik dabar, tai reiškia kažką tikrai negerai darėme. Pirmiausia, turbūt reikia paaiškinti, kas iš tikrųjų įvyko. Turime Facebooką, kuris išsiuntė duomenis į programėlę, kuri tuo metu buvo įsikūrusi Junktinėje karalystėje. Taigi E, tai reiškia, jog Facebooko veiksmai e, turėtų būti vertinami remiantis bendrojo domenų apsaugos e, reglamentu ir nuostatomis. Ir ne, vis dėlto Iš tiesų, e, tai e, tie duomenys, kurie buvo siunčiami, jiems nebuvo iš anksto pasirūpinta, kad už jų e, panaudojimą būtų gautas sutikimas ir panašiai. Ir, ir yra neteisinga teikti iš jų pusės, kad buvo panaudoti duomenys, kurie nėra susijęs su Europos asmenimis, europiečiais iš Facebooko buvo. Facebookas, iš Facebooko buvo gauta 25 rinkiniai įvairių duomenų ir e, teoriškai galbūt tai nieko nereiškia, tačiau iš principo galima būtų juos pardavinėti, jais manipuliuoti. Ir dabar mes žinome, kad yra tūkstančiai panašių programėlių, kurios labai panašiai elgesi. Ir ir 6, 7, 10, 17 ir 25 direktyvos straipsniai e, buvo tie, tos na, teisės normos, kuriomis buvo remiamasi tuo metu. Ir e, 2011 metais mes jau kelime tą problemą. Ir e, Kalbam, besigina, begindama tą e, kitą pusę, besigindama teigia, jog rem, remiamasi buvo neprivalomus direktyvos nuostatomis. Ir, e, rekomendacijos, tai, tai, tos, tai yra rekomendacinio pobūdžio e, nuostatos. Ir e, iš principo Facebookas pasakė, jog jisai e, rėmėsi susitarimu, susitarimu kuris jau egzistavo. E, kad e, ir e, naudotis duomenimis, e, naudojantis vadinamąją socialinę dimensiją, socialinę dimensiją tos platformos yra visiškai pagrista ir nenusikalstama. Ir taip pat Facebookas nemano, kad naudojimasis programėlėmis e, e, nėra e, kažkoks neleistinas dalykas. Ir 2012 metais mes taip pat turėjome susiritikimą, turėjome posėdį, turime ir jo protokolą. Ir tuo metu buvo sakoma, buvo teigiama, kad Facebookas naudodamas duomenis, asmenų privačių duomenis, naudojasi bendruoju susitarimu, tai yra bendru sutikimu, bendro pobūdžio. Ir mano manimu, tai neįtin legalus dalykas. Ir taip pat buvo kalbama apie trečiųjų šalių sutikimą, tai yra, kad mano vardu kažkas sutinka už mane, kad būtų persiusti mano duomenys. Taigi e, panašu, kad yra net ir tokia kategorija, trečiųjų šalių sutikimas ir e, tie dalykai yra reglamentuojami e, kažkokiais nacionaliniais įstatymais. Pavyzdžiui, jeigu programėlė yra kuriame Korejoje, tuomet yra reglamentuojama Korejos įstatymu. Ir Taip pat e, buvo atliktas papildomas auditas, atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta ir 2012 metais e, asmens duomenų apsaugos komis, komisaras pasakė, jog Facebookas turėtų peržiūrėti tą problemą, ją apsvarstyti ir pagalvoti apie galimus sprendimo būdus. Tai buvo prieš šešerius metus. Facebookas į tai atsakė, kad jisai dabar e, remiasi ataskaitomis teikiamomis apie vartotojus. O tai nėra geriausias e, duomenų už saugumo užtikrinimo e, būdas. Reikėtų paminėti, jog e, tai buvo akivaizdus tuo metinių įstatymų pažeidimas. Nemanau, kad Facebookas kažkaip kitaip elgėsi šiandieną. Jie šį produktą pakeitė, tačiau kiti produktai yra iš principo panašus. Ir mes matome, kad valdžia taip pat kitaip visą tai žiūrėjo. Ir, ir Airijos duomenų apsaugos komisaras net neatsakė man į e, tinkamai ir deramai mano pateiktus visus klausimus. Manau, kad įdomu bus tai, ar bendrasis duomenų saugos reglamentas ką nors pakeis, jeigu e, bus pri, Facebookas priverstas sprendimus priimti kitaip ir galbūt jisai bijos e, kažką daryti neteisėtai. Ir, ir pavyzdžiui, naudodamas duomenis e, reklaminiams ir tikslams ir panašiai, e, man įdomu, ar Facebookas jaus prievolę laikytis duomenų apsaugos reglamento nuostatų. Ir taip pat žinoma, Mes žinome, kad neišvengsime ir įvairių e, teisminių bylų susijusių su vartotojų duomenų apsauga, o tai yra brangus malonumas, kainuoja milijonus eurų. Ir bendro pobūdžio klausimas kyla dėl e, to reglamento įgyvendinimo e, valstybėse narėse e, finansavimo, nes jeigu turime numatę kažkokias teisės popieriuje, tačiau jos nėra įgyvendinamos, lengvai įgyvendinamos realybėje, tai yra, tuomet ta problema neišnyksta. Kitas klausimas yra susijęs su atviraisiais tinklais. Mes žinome, kad yra daug žmonių, kad, kurie nepakenčia Facebooko, tačiau jie neturi kitų galimybių, kaip e, e jie yra priversti jo naudotis. Ir e, jeigu nori prisijungti prie e, kažkokių kitų platformų ir tai daroma per Facebooką, tuomet jo išvengti neįmanoma. E, Ir tai reiškia, kad reikia daryti spaudimą rinkai, kad ir rinka ieškotų sprendimų, kaip spręsti šią problemą. Mums reikia numatyti vairias galimybės, kaip būtų galima apsaugoti vartotojų teisės ir įmonės turės laikytis dabartinių nuostatų. Dėkoju ir mūsų kitas kalbėtas yra ir Lordas Richardas Elnas. Nuo 2009 metų jis dirba Facebook'e kaip e, Europos politikos direktorius, taigi jis tikrai labai uh, nuodugniai viską išmano. Prašau, ponė Alanai, dėkoju, ponė pirmininkė. Na, tikrai man labai džiugu dalyvauti šiame klausime, dalyvauti Meksui kartu šiame podiume ir tikriausiai nenustebins tai, kad aš visus šiuos dalykus žiūriu kiek kitaip, nes juk dirbu įmonėje, kuri atvirai žiūri kritiką, susitinka su kritikais ir manau, kad likščiol procesas gan vis pasitvirtino, o teisėkuros institucijos gilinosi visus šios klausimus. Tačiau palieku nušalyje vertinimus, kaip turėtų būti taikymas e, įstatymas. Aš, aišku, gerokai skiriasi nuomonės dėl domenų apsaugos koncepcijų. Na ir nebejoju, kad su Makso komanda dar reikės visą tai gildytis per ateinančius mėnesius ir e, mėtus. O kalbant apie kibernetinį saugumą ir vartotojų apsaugą, tai norėčiau prisiminti tai, kas buvo pasakyta per paskutinę sesiją plačia prasme dėl atsakomybės. Aišku, yra labai svarbių klausimų, kuriuos reikia aptarti. Jie susijęs su domenų apsauga tačiau daugelis dalykų yra susiję su vartotojų pasitikėjimu. Na, ir Ypač kai kalbame apie Europinį lygmenį, tai reikia kalbėti ir apie platformų žalingą įtaką. Taigi, sprendžiant visus klausimus, pirmoji apsaugos linija tai yra ta, kad apskritai žmonės su kitais blogais kėslais negalėtų pasinaudoti su mūsų paslaugomis. Girdėjote, kaip elgmės tais, kurie sukuria. Mm, uh, f, f, uh, suklastotus keistus e, profilius e, arba turi kelias paskirtis na, ir kartais paaiškėja, kad ne asmuo jis naudojasi kažkokia automatinė sistema. Taip pat e, Facebookas turi papildomų reikalavimų, kad žmonės pateiktų įrodymus, kad jie iš tikrųjų yra asmenys, įrodyti sapatybę, kad būtų aišku, kad tas turinys, kurio žmonės naudojasi, tikrai skirtas draugams ir šeimai. Taigi e, mūsų tarnybos paprašo įrodymų, kad toks, tai yra tikrai tapatybės įrodymas, nors vėlgi čia vėl vėlgi viskas e, susiveda į kontroversiškas diskusijas dėl mano apsaugos. Na ir kaip sakė kolegos anksčiau, mes e, skirime daug pastangų tam, kad būtų nustatyti tų paskirų registracijos, kai yra pažydžiamas tos taisyklės. Tai yra ir standartinių metodų, kaip pavyzdžiui, vertiname konkrečios šalies įvairias paskirtis ar kai yra prašoma daug paskirčių, ypatingai jeigu ta šalis laikoma rizikinga. Taip pat skirime, e, taip pat esame įdarbinę kibernetijos saugumo ekspertus, kurie gilinasi šios klausimus. Na, na, galbūt viešai apie tai detaliai nekalbame, nes nenorime duoti kažkokių patarimų uh, nusi, niekdariams. Tačiau, jeigu pažiūrėsite tai, kas vyksta JAV, tai pastebėsite, kad per ilgą laikotarpį ten buvo sukurtos realistiškai atrodančios paskiros, kuriomis naudojamasi piktais kėslais. Taigi dabar jau turime daugiau patirties ir ateityje, e, kurdami reikalavimus, užtikrinti tai atsižvelgsime. Pavyzdžiui, buvo klausima dėl rinkimų Vengrijoje. Galiu atsakyti, kad e, kiekvienų rinkimų atveju mes įvertinsime padėtį, pasižiūrėsime, yra ženklų, jog ketinama piknaudžiauti mūsų paslaugomis, o kai dėl e, tų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 tų ne, <clears throat> melagingų paskirų, netikrų paskirų, tai mes iš tikrųjų žiūrime, e, ar iš tikrųjų yra e, asmenų, kurie bando pasinaudoti, na ir įvairių signalų, kurie leidžia tai sėsti, pavyzdžiui, kiek dažnai prisijungiama prie paskirties, tai bandoma užkirsti kelią piknadžiamį. O kai dėl Cambridge Analytica e, problemos, tai kaip ir buvo nurodyta, mes iš tikrųjų bandėme iškirsti kelią tiem žmonėms, kurie e, įgavo teisę, tą prieigą prie domenų, sukūrė, pavyzdžiui, programėlę, rinką, bandydami taip gauti e, prieigą prie benomenų. Nesileisiu e, į konkrečias priemonės, pavyzdžiui, epikos sistemą esame sukūrę. Na ir iš tikrųjų taip iš, siekime užtikrinti, kad tie žmonės, kurie nori sukurti socialinės programėlės ir jas naudoti, kad jiems turėtų būti sureiktos palengvintos sąlygos, tačiau, aišku, tai kelia tam tikros rizikos ir mes dabar manome apriboti riziką, tačiau tai nereiškia, kad bus apribojama prieiga. Tai, tai yra fiziškai nebus ribojama tokia prieiga. Na, nu, grįžtant prie kitų sričių, e, tai taip pat ten, manome, reikia pademonstruoti atsakomybę, kaip kad pavyzdžiui, e, mūsų platformoje vykdomos veiklos įvertinimas, bandant išvengti. Automatiškai tai daroma, pavyzdžiui, vaikų išnaudojimas labai problemiškas rytis, mes parengėme metodus, kurie leistų užblokuoti tokią medžiagą mūsų platformose. Na, iš tikrųjų, tokia medžiaga yra visuomet e, neteisėta, tikrai e, ne, nėra jokių galimybių tokią medžiagą pateikti teisėtai, jeigu jie pateikiama, mes e, ją pašaliname ir su, bendradarbiavame su komisija, ypač su ankstesne komisarė Nelikrūs. Na, dabar naudome panašius metodus, kovojant su teroristinės propagandos skleidimu, dirbame su vyriais partneriais ir komisarais ir, pavyzdžiui, Meples King interneto forume. Na, ir tikrai darome pažangą. Na ir dabar jau galime, e, galėjome identifikuoti daugybę e, Al-Qaidos, e, Islamo valstybės propagandinio turinio Na, iš tikrųjų, manome, kad tokios iniciatyvos iš tikrųjų leidžia padidinti pasitikėjimą, nes taip matome, kad mes prisidame prie visuomenės gerovės, priešingai nesistengime ją kenkti. Kitas dalykas tai yra a, nepykantos turinio skleidimas, taigi čia vėlgi komplokiškesnis dalykas, nes reikia suprasti ironiją ir kitus su šio turiniu susijus klausimus, bet ir šias rytie darome pažangos. Na ir pabaigai, paskutinis dalykas. Šiandieną daug kalbama apie melagingas žinias. Aš pats dalyvavau ekspertų grupės veikloje ir komisaris Gabrielius vadovauja šiam darbui. Na ir turiu pasakyti, kad tai yra savotiškai sudėtingiausias rytis, nes e, galbūt kažkas vertina vieną dalyką kaip melagingą žinią, kitam tai yra tiesiog e, politinis pareiškimas, čia nuomonės dalykas. Pavyzdžiui, vėlgi yra Prancūzijos siekis e, reglamentuoti šią sritį. Na ir manau, kad iš tikrųjų, norint užtikrinti vartotojų pasitikimą, reikia spręsti melagingų naujienų problemą. Na ir galiausiai, žinau, kad ypatingai jums čia parlamente ir kitur yra labai svarbios intelektinės nuosavybės teisės ir tikrai reikia neplatinti turinio, kuris saugomas intelektinės nuosavybės teisėmis. Kitas dalykas yra reklama, nesikė daug kartų aptarta reklama. Manome, kad reklama internete yra pil... primtina, plačiai primtina, taip yra finansuojama mūsų platforma veikla. MVI tokiu būdu gali pasiekti klientus, kurių šiaip e, jie nepasiektų dėl aukš... didelių kliučių. Na ir šiaip e, galima tokiu būdu gauti nemokamą prieglą prie paslaugų. Na ir pavyzdžiui, nekart, neretai kalbam apie skaitminę atskirtį, atotrukį. Na ir manome, kad tokios reklamos internete dėka galima sumažinti tą skaitmeninę aštą, tą skaitmeninę netoturkį. Tačiau pripažįstu, kad kartais tuo galima ir piknaudžiauti. Pavyzdžiui, jeigu na, reklamos turinį um, E, taikomi griežtesni e, standartai. Na ir pavyzdžiui, jeigu kažkoks turinys yra primtinas privačioje komunikacijos, neprimtinas reklamoje, taip pat reikia gauti mokėjimų informaciją apie mokėjimus per atitinkas programėlės. Mm, na ir iš tikrųjų reikia viską patikrinti ir užkirsti kelią piknaudžiamui. Taip pat mes bendradarbiavame su Europos vartotojų apsaugos agentūra na, ir palaikome ryšius su ryšių palaikymo punktais tam, kad e, galima būtų teikti informaciją apie neprimtinas programėlės ir produktus. O taip pat turime ir nemažai reklamos ir vergacijos organų ir taip pat gauname informacijos ir ataskaiškų iš jų. Na taip, e, kalbant apie vartotojų e, pasitikėjimą, tikrai tai netitinka mūsų intereso e, teikti mūsų platformoje klaidinančią reklamą. Taigi su tuo kovojame. Na ir galiausiai paskutinis dalykas, reikia užtikrinti, kad reklama būtų skaidresnė. Kolega paaiškina, kaip tai daroma ir manome, kad tokio skaidrumo dėka e, visi visi, visos priežiūros institucijos ar politinių lygmenių ar vartotojų apsaugos srityje e, galės e, nustatyti pažydimus ir rimtis veiksmų. Štaigi tokios pagrindinės rytis, e, kuriuose sucelkime veiksmus, kibernetis saugumas, vartotojų pasitikėjimas, vartotojų duomenų apsauga. Taip, iškelta daug įdomių klausimų, kaip žinia, kai kas e, nesutinka su mūsų tapatybės nustatymo politika, tačiau kartu taip užkertamas kelias žalai. Taip pat pat e, nesutinkama su automatiniu duomenų apdarojimu. Tačiau kita vertus, pavyzdžiui, Berlyne vien buvo kalbama apie tai ir e, kaip užtikrinti, kad e, platformų naudotojai nebūtų konfrontuojami su neprimtinais vaizdais, pavyzdžiui, vaikų piknodžiamo vaizdais. Na taip, ir politiniu lygiu reikia uh, daug kas spręsti, bet aš manau, kad mes dedame visas pastangas tam, kad mūsų veikla būtų teisėta ir turinys būtų prieinamas pigiai. Dėkoju. Dabar pereikim prie klausimų. Taisyklės tos pačios. Minutė skiriama klausimui, dvi minutės atsakymui. Klausimai turi būti iš karto skirti kažkam iš mūsų prelegentų. klausimams e, laikas buvo skirtas pagal Dehon sistemą. 14 kolegų norėjo klausti. Ir e, dėl tos taisyklės esam susitarę. Tad kviesiu iš eilės visus kolegas. EPP atstovas pirmiausia klausė. Ponas Radėv, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano klausimas būtų skirtas lordui Alan. Sakoma, kad buvo užtikrintas saugumas, bent jau taip stengiasi e, Facebook'o vartotojų atžvilgių. Tačiau matome, kad visų duomenų kontrolės neturi Facebook'as. Ir trečiosios šalis turi prieigą prie tų duomenų. Iš tikrųjų svarbus klausimas, kaip duomenys yra saugomi. Tada aš ir norėčiau paklausti, ar ir kaip Facebookas dalyvauja šioje duomenų apsaugos kampanijoje ar bendradarbiauja siekiant kurti programas ar priemonės, kurios galėtų užtikrinti vartotojų duomenų saugumą. E, daugiau negu 40 kompanijų yra pasirašiusios susitarimą e, šių programų vystymuisi, ar ten dalyvauja Facebookas. Tos ta, ta įmonė, Facebookas blogai saugoja duomenys. Tai iš tikrųjų, ką, ką Facebookas ketina daryti? Ačiū. Ačiū už klausimą. Atsakymas būtų už dviejų dalių. Pirma, bendresnė. Mes be abejo, kaip pramonės įmonės veikiančios ir tie, turime tokią atsakomybę padėti vieni kitiems. Mes stebime bendrą dinamiką E, veikia didesnės įmonės, tokios kaip Google, kaip Facebook, be abejo, mes e, turime tokių priemonių, kurios padeda dalintis geriausią praktiką. Mes kalbame kartu apie kibernetinį saugumą. Ir čia niekas nesiekia konkurencinio pranašumo šioje srityje. Tiesiog visi bendrai stengiamės užtikrinti saugumą savo vartotojams. Dėkiame įvairias apsaugos priemonės ir mes iš tikrųjų čia informaciją dalyjamės. Mes turime aiškę poziciją, jeigu kitos įmonės yra silpnesnės, mes suprantame, kad tai gali paliesti ir mus, nes žmonės gauna prieigą prie vienos sistemos, paskui pasinaudoja duomenimis, šoliuodami per įvairias kitas sistemas. E, nuo to turime apsisaugoti, nuo neteisėto naudojimo turime apsisaugoti. Dabar kitas klausimas. E, atsakomybė tarp pirmosios ir trečiosios šalies, susi, kuris susijusi duomenų apsauga. E, Šiuo atveju labai tinkamas yra Cambridge Analytica pavyzdys. Duomenys buvo surinkti, kažkas gavo prieigą prie jų, o paskui jie buvo įvairiai analizuojami ir naudojami. Žmonės negalėjo to tikėtis. Mes juk kasdien pasikrauname į savo informatikos priemonės įvairių programėlių, įvairių prietaikų. Ir aš manau, klausimas jūsų tikrai įdomus, į jį šiandien atsakymo neturiu, kiek turėtų būti trinties šiame procese, kiek atsakomybės turėtų turėti platforma, trečioji pusė ir kiek pats vartotojas. Man atrodo, reikia dar diskutuoti apie tai. Mm, kol kas visi e, nori, kad už viską atsakingų būtų ta pirminė grandis, ta platforma. Jeigu kažkas netaip, puolama pati platforma. Uh, E, žmonės, e, jeigu nėra atsakingų, tokioje situacijoje paprastai nusivilia. Bet man atrodo, reikėtų diskutuoti apie tai, kaip turėtume visi dalintis atsakomybėje. Duomenys yra saugomi, bet mes gal nenorėtume per nelik daug tų trinčių sukurti, jeigu žmonės ieško kažkokios informacijos, nori prisimti prie kitos platformos. Ačiū. Birgit Sipel yra kita kalbėtoja. Prašau. Will... Dėkoju. Nenorėčiau vėl ginčyti su Facebook'o atstovais, nes supratau, kad sukur, sukuriant prietaiką, tai jau yra atveriama e, galimybė duomenų panaudojimui, kas yra labai keista šiaip. Aš norėčiau paklausti Ponios Pešal, daug žmonių naudoja įvairias skaitmeninės paslaugas, nežinodami, kas iš tikrųjų vyksta ir kaip duomenys yra panaudojami, kaip jie apdorojami, kaip jie profiliuojami ir be abejo, jie to nežino ir gal ir negali žinoti ir negali jį atrasti, kas yra, pavyzdžiui, um, e, taip vadinama netikra paskyra ir panašiai e, Klausimas būtų toks, ką daryti, kad būtų visos duomenų apsaugos taisyklės įgyvendintos. Ar jūs manote, kad reikia e, priimti naujas taisyklės, pavyzdžiui, tvirtinančias privatumą. Galbūt reikėtų daugiau kompiuterinio raštingumo išmokyti žmonės jau mokyklos suolę ar vėliau. Galbūt reikėtų kreiptis į vartotojų organizacijas taip pat, numatyti bendradarbiavimo galimybės tarp uh, duomenų apsaugos organizacijų ir kitų grandžių, kad būtų tinkamai taikoma tai, kas jau egzistuoja. Dėkoju. Dėkoju, ponė Sipel, jums už klausimą. Be abejo, mes irgi kelme klausimą, ką dar galima padaryti. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir numatytas privatumo principas yra pirmas ir svarbiausias dalykas, kurį žmonės turėtų žinoti žmonės iš principo turėtų žinoti, kad jie privalo laikytis privatumo principų. Ir be abejo, kiekvienas paslaugos teikėjas turi numatyti kuo daugiau privatumo apsaugos nuostatų. Jeigu tinklalapyje yra pateikiami variantai, kiek privatumo gali pasilikti vartotojai, tai jau yra labai gerai. Be abejo, privatumas yra papildoma priemonė, puikia priemonė skirta vartotojų apsaugai. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas nėra pakankamas, kai kalbama apie reklamą, apie tikslinius kažkokius dalykus. Reikia papildomų taisyklių ir, man atrodo, būtent parlamentas gali čia imtis atitinkamo reguliavimo. Taip pat uh, Vartotojų švietimas yra labai svarbus dalykas. Būtina taip pat, kad žmonės žinotų, kokios teisės turi naudodamis įvairiomis prietaikomis. Jie turi žinoti, kur gali skūstis iškilus problemams. E, duomenų apsaugos institucijos turi teikti atsakymus visų skundų atveju kiekvienam vartotojui ir žmonės turi tai žinoti. Tuomet jie galbūt bus labiau motivuoti teikti skundus, jeigu kažkas nutinka ne taip. Bendras švietimas yra svarbus dalykas, bet nereikėtų pernelyg apkrauti vartotojų, pernelyg sudėtingai aiškinant jiems, kas yra privatumas, ką jie turėtų daryti, kokius žingsnius daryti ir taip toliau ir panašiai. Tiesiog reikia, kad vartotojas turėtų pasirinkimą. Vokietijos konkurencijos tarnyba, pavyzdžiui, žvelgia į Facebook, iš Facebooką iš konkurencijos pusės ir matome, kad konkurentų Facebookui kol kas nėra. Ačiū. Izabela Temonte, prašau. Grazie, prezidente. Avrei una domanda. Ačiū, ponė pirmininkė norėčiau pateikti klausimą susijusi su vart, iš vartotojų pozicijos. Ir čia kreipiuosi į poną Eleną. Noriu jo paklausti dėl netikrų naujienų ir tų fiktyvių paskirų. Kodėl apsiribojama vien tik tai šitoms problemomis galbūt reikėtų numatyti kažkokią tai sistemos galimybę identifikuoti pagal tam tikrus kodus. E, nuo 2011 metų, kai sužinojome apie tokį plataus masto duomenų skleidimą, nepagristą, kokiagi buvo paties Facebooko reakcija viduje pačios organizacijos, kągi jūs darėte, kokiu priemoniu ėmėtės Ar Airijos institucijos e, nutraukė tą neteisėtą duomenų perdavimą? Ačiū už klausimą. Pirmiausia, dėl e, pačių paskirų patvirtinimo mes naudojame mobilaus telefono kodus e, kaip identifikacijos galimybę įsi, į, įsijungiant į paskirą, prisijungiant prie jos, tačiau mes neturime šiuo metu e, nereikalaujame registracijai ir papildomų kažkokio tai e, papildomos informacijos, kuri patvirtintų tapatybę. E, tik išskyrus tuos atvejus, kai mums yra konkrečiai pranešama apie kažkokią fiktyvę paskirą jos, e, jos sukūrimą. Mes galėtume jums atsiųsti ir daugiau informacijos apie tai, kaip tos sistemos veikia. Tačiau SMS kodas yra naudojamas taip, kad jeigu kas nors į jūsų paskirtą bando prisijungti iš kitos vietos, tuomet tokią, tokią veiksmą mes bandome jam band, užkirti, užkirsti kelią. Mes e, labai atviri tolesniai diskusijai šiais klausimais, tačiau manau, kad e, e, kit, yra žmonių, kurie galėtų sakyti, jog nebūtų derama rinkti dar ir papildomus duom, asmens duomenis, nes daugelis žmonių nebūtų patenkinti, jeigu pačiu jų telefonų numerių reikalautume. Uh, Dėl e, papildomų veiksmų po 2011 metų reglam, e, reguliuotojai galėtų, e, pirmiausia, e, aišku, galėtų e, jūs bausti, jeigu jūs netinkamai elgėtės su duomenų, e, duomenimis asmens, tačiau kita vertus galima e, galima laikytis ir kito, kitokio principo, kitokios, met, kit, kitokio metodo, tai yra daugiau prevencinio metodo ir tą patį mes e, būtent tą antrąjį atvejį naudojamės e, bendradarbiautami su Airijos institucijomis. E, Ir buvo atsižvelgiama į skundus labai rimtai ir duomenų apsaugos komisaras mumis praleido labai daug laiko, mes labai, e, labai išsamei nagrinėjome tos klausimus. Ir jeigu buvo nepakankamai padaryta, tuomet buvo iš mūsų reikalavama daugiau. Toks, tokia buvo procedūra. Angelika Miner. Um, chair, have... Ačiū, ponia pirmininkė Panašu, kad visą popietę dauguma Ai, Austrijos atstovų čia e, kalba e, šioje salėje. Nežinau, ar tai tik sutapimas. Maksas Šremsas kalbėjo apie tai ir apie tai, mes girdėjome e, visą popietę, kad e, europiečių duomenų nebuvo panaudo, duomenys nebuvo naudojami Cambridge Analytica įmonės ar programėlės. Tačiau negalima to teikti kategoriškai. Ir aš norėčiau kreiptis jūs, e, lordai Richardai Elanai, kaip jūs į tai reaguotumėte, jūs apie tai girdėjote visą popietę ir e, ta vieš, oficialioji versija yra, kad nebuvo panaudoti Europos gyventojų piliečių duomenys. Kitas dalykas. E, mano partija labai rimtai vertina bendrąjį domenų apsaugos reglamentą ir mes E, kalbėjome su duomenų apsaugos ekspertais, daug su jais konsultuomės ir mes kaip, aš kaip politikė e, nelabai turiu e, galimybių kartais ir apsiginti kaip vartotoja. Norėčiau išgirsti jūsų duomenį atsakymą ir į tai, kaip jūs vertinate tą reglamentą. Dėl Cambridge Analytica situacijos yra ir platesnių klausimų susijusių su tuo, ar kažkokios konkrečios programėlės piknaudžiauja duomen, asmens duomenimis ar ne. Ir mes vis darome viską, kad identifikuotume tokius atvejus. Tačiau Cambridge Analytica atvejs yra labai specifikas, ji buvo susijusi, susijusi su e, įmonė. Ir e, kreipėsi į Aleksandrą Kauganą, kad jisai pateiktų informaciją apie asmenys e, gyvenančius e, piliečius Amerikos, Junktinių Amerikos valstijų. E, Ir e, didžioji dauguma tų duomenų buvo būtent e, duomenys apie jungtinių valstijų e, piliečius. Ir ponas Kauganas E, pats teigia, kad e, pateikė, e, žinoda, žinojo ir taip pat ir pasakė, kad dalis tų duomenų, nedidelė dalis yra susijusi ir su europiečių duomenimis, tačiau jiems jo buvo paprašyta pateikti visus turimus duomenis ir jis tą ir padarė. Na, bet mes neturime didesnių, nežinome detalių, mums reikia dar labiau pasigilinti, tačiau žiūrinti visą duomenų perdavimo grandinę, mes matome, jog daugiausia buvo surinkta amerikiečių duomenų ir ponas Koganas pasakė, kad perdavė juos amerikiečių Amerikos e, subjektams atitinkamai. Dėl kito klausimo. Kalbant apie WhatsApp e, programėlę, kurią jūs minėjote, e, ji yra viena pačių saugiausių, ten yra naudo, duomenys naudoja, siunčiami taikant tam tikrą, tam tikrą už įslaptinimo technologiją. Ir mes manome, kad kad tai yra ypatingai e, aps, e, saugus, saugi e, technologinė priemonė. Žinoma, mes dar galėtume kalbėti ir diskutuoti apie duomenų turinį, tačiau kalbant apie patį, pačią jų, jų apsaugą, tai iš tiesų ten yra taikoma labai, labai, stipri, labai stiprus apsaugos mechanizmas. Turiu klausimą, ponai Šrims. Yra du modeliai. Pirmiausia, tai e, tinkliau uždirbim pinigai per reklamą, o kitas modelis tai yra uždirbamas e, panaudojami pinigai per uh, E, turinio autorinės teisės. Taigi e, šių dviejų sistemų dėka galima naudotis e, internetu ir reklamos rytėje tenka konstatuoti, kad nemokimas PVM už reklamą internete, kai tuo tarpu už reklamą televiziją ir kitose žiniasklaidos priemonės už tai reikia mokėti. Ar galima tai kažkaip sukontroliuoti? Kitas dalykas yra autorinės teisės, mūsų žurnalistai, menkai dirba ir už tai turi gauti kažkokią tokį darbo atlygį. Na, daugelį srityje e, socialinėse medijose tokios galimybės neturi. Na taip, kai kalba eina apie e, Europos kultūrinį identitetą, tapatybę, kaip jį apsaugoti ir kaip e, visą tai tvirtinti įstatymė kontekste. Na, nesu tikras, ar sutinkamas asmo, kuris turėtų atsakyti šį klausimą, tačiau galėčiau pridurti keletą elementų, kurie leistų rasti atsakymą šį klausimą. Pirmiausia, tai reikėtų pasižiūrėti štai ką. Taigi iš šio klausimo turėtumėte pasimti štai ką. Reklame internete nebūtinai grindžiama duomenimis. Yra daug reklamos internete, kuriai nereikalingi asmens duomenys. Tarkim, jūs uh, E, pateikite kažkokią programėlį susijusią su kontekstu. Pavyzdžiui, tinklapyje pateikite reklamą. Ir taip nes, nusitaikoma konkrečiai į asmeniškai žmogų, remintis jų asmens duomenimis. Na ir taip, jeigu e, kalbame apie reklamą e, televizijoje ir televizija apmokama iš reklamos, bet ji nėra tikslinė, Taigi e, toks standartinis argumentas ne visuomet teisus. Tačiau yra kitas dalykas, kitokia reklamos forma. Ja kaip tik vertiname ir atsakymų dar neturime. Tačiau interneto reklamos srityje turime išsiaiškinti, kas kiek pinigų uždirba. Na ir vienas, viena, vienas leidėjas nurodė, kad pavyzdžiui mikro. Uh, Pavyzdžiui, E, netikslinėje reklamoje, e, jie e, uždirba daugiau negu tikslinėje reklamoje, nes Google ir Facebook pasima didžiąją pirago dalį už tą reklamą. Taigi aš manau, kad kai žiūrime apie duomenų apsaugą, tai turime labiau įsigilinti į šią sritį, kaip kad pavyzdžiui, kaip yra su slapukais ir taip toliau. Čia yra daug daugiau problemų. Kadangi dar turiu 20 sekundžių, dar paminėsiu štai, ką Richardas minėjo, kad reikia reikėtų diskusijose kalbėti apie trečiųjų šalių atsakomybę. Nereikia apie tai kalbėti. GDPR yra 26-28 straipsniai, taip pat ir direktyvoje e, yra atitinkamų nuostatų. Daug ko nereikia aptarti, nes tai jau yra reglamentuota teisės aktuose. Tiek. Toliau, ponė Mirjam Dalį, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano klausimas skirtas ponui Šrems. Jūs kalbėti apie CD prieš ES, kalbėti apie parametrus, kaip interpretuoti teisės aktus, no, nu, o kai kalbame mūsų e, požiūrį europinės asmens duomenės, tai, e, tai man atrodo. E, buvo teismo byloje primtas sprendimas kai, dėl to, kaip tai atsiliepia ES teisė, mus ypač domina, kokiu reikės teisės akto ateityje. Bet to jūs iškėlite klausimą, ar dėl E, ar du, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas pakeis padėtį? Na taigi, ar toks reglamentas e, bus pakankamas tam, kad būtų užkirstas kelias tokiam asmens duomenų išnaudojimui? Jūs esate aktyvistas ir teisininkas šioje srityje. Kaip jūs žiūrite į e, elektroninio privatumo teisės akto reformą, kuris dabar užstrigęs? Mm, daryboje ir kokiu reikės teisės aktų tam, kad būtų užkamšytos dabartinės spragos teisė, kurai ir kokius pagrindinius prioritetus šioje srityje reikia nusistatyti. Dėkuoju šios klausimus. Dėl elektroninio privatumo, tai aš pastraukiau iš, iš diskusijų, nes po metų metus užtrukusių diskusijų dėl bendrojo duomenų apsaugos reglamento aš jau tiesiog buvau pavargęs nuo Briuselio, tačiau bijau, e, kad, e, kad jeigu bus tokia sistema, sistema, kai dalinamas duomenis, tai netitiks pagrindų reglamento. O dėl paties reglamento Tai e, pirm, pirm, jeigu, pas, pavyzdžiui, jeigu pažiūrėtume didžiųjų įmonių privatumo politikai, matikai Facebook'o, tai e, tiesiog mane priblaškė tai, kad jie ignoruoja daugelį dalykų, kurie buvo aptarti par, um, parlamente, kaip pavyzdžiui, priverstinis pritarimas, pavyzdžiui, nurodyta, kad negalima sėti produkto su pritarimu. Tai buvo daugybę kartų aptarta parlamente. Tačiau didžiosios įmonės tai tiesiog į tai ignoruoja. Pavyzdžiui, Facebook'e iššoka pranešimas, turi sutikti, kitaip negalėsi naudotis paslaugomis. Taigi, e, kokia už to slypi teorija? Na ir aš manau, kad šioje bri, e, byloje pralaimėsime. Na ir iš tikrųjų nieko nedomina, ar domenų apsaugos institucijos viską išsiaiškins ar ne. Na, o e, teorija štai kokias, kad įmonės daugelis ryčių ignoruoja bendrai domenų apsaugos reglamentą, na ir netgi pastebiu tokią tendenciją, kad neleiskime europiečiams mūsų veiklos reglamentuoti. Nežinau, už, kokio, už to slypi būkštami, tačiau tiesiog um, e, tiesiog ignoruojama. Čia neina kalba apie skirtingą interpretavimą, kai šiek tiek bandama pastubėti ribas, bet iš tikrųjų sąmoningai ignoruojama. Na ir tikėkime, kad tie 4 procentai duos rezultatų. Na ir labai priblaškė tas mažasias įmonės ir MVI 20 milijonų. Na, O dėl didžiosios įmonės nežinau. Toks tai toks mano įpradis, manau, įspūdis. Aš manau, kad bus teismo bylų dėl šių pakeitimų ir valdžios institucijos turės inicijuoti ieškinius teisme, tikriausiai bus ir apeliacinių bylų, tačiau bus įdomu, kaip valstybės narės reaguos ir ties, ta reakcija tikriausiai bus labai skirtinga. Uh, Reinhard Butikov. Reinhard Butikov, prašau. Pone Alanai, jūs E, mane papiktinat savo cinizmu. Jūs sakėte, kad nuomonės kartais skiriasi e, dėl tokios, e, tokio informuoto pritarimo koncepcijos. Tai mane piktina, net jeigu ir žinome, kad mes pažydėme įstatymą, mes vis dėlto galime sauliaisti mokėti brangius teisininkus. Taigi nenoriu jums iškelti klausimą, turiu klausimą poniai Pachtl ir paprašysiu nuodugniau pakomentuoti E, jūsų minėtus dalykus susijusius su kolektyvinės ieškiniais, pavyzdžiui, skundus dėl e, platformų atsakomybės ir kitų dalykų. Yra tokių klaus dalykų, kaip pavyzdžiui, algoritmų e, priežiūra ir. Ar jūs rekomenduotumėte mums tokią priemonę ir kokius prioritetus jūs mums siūlytumėte nusistatyti? Dėkoju. Uh, Bandysiu atskirsti šios du dalykus. Kolektyviniai ieškiniai, tai turėtų būti visiškai aišku, pagal bendrąjį reglamentą neleidžiama teikti kolektyvinius ieškinius. Šis klausimas nuolat keliamas ir tikrai į pagr... bendrąjį reglamentą tokia galimybė neįtraukta. Valstybės narės savo nuožiūrą galės primti sprendimus ir suteikti galiojimus e, duomenų subjektų E, teisų apsaugos organizacijoms. Tačiau, jei, tačiau tik tais tokiais atvejais, jeigu e, vartotojai individualiai suteikia įgaliojimus tokioms organizacijoms, šios gali kelti ieškinius. Tai, nu, o balandžio mėnesį Europos komisija pasiūlė vartotojų apsaugos priemonių, kurios be kitako numato kolektyvinius ieškinius už duomenų apsaugos pažeidimus. Mano galva labai svarbu yra tai, kad kolektyvinių ieškinių priemonė kiek įmanoma greičiau būtų patvirtinta tiekos tiekros institucijose, tam, kad turėtume konkrečią priemonę, kuri leistų kovoti su masiniu duomenų apsaugos pažeidimu, nes tik tais keturiose valstybėse narėse dabar yra numatytos tokios priemonės. Ir, pavyzdžiui, Facebook atveju yra keturios vartotojų apsaugos ir duomenų apsaugos organizacijos, kurios pateikė ieškinį prieš Facebooką, o kitos į, um, valstybės tokios galimybės nenumato dėl algoritmų. Tai yra labai svarbus klausimas, jis yra labai svarbus reglamento kontekste, ypač kai prisiminsime, kad algoritmai vis dažniau panaudojami, primant e, sprendimus, automatinius sprendimus dirbtinio intelekto srityje. Taigi turime e, paieškoti galimybių, kaip užtikrinti tinkamą nuostatų taikymą ir kaip gali apsiginti vartotojai, jeigu um, yra automatiniai sprendimai grindžiami tam tikrais asmens duomenimis. Tarkim, jeigu vartotojas dėl to neturi kažkokios prieigos arba priešingai, ar vartotojas turi teisę į paaiškinimus, ar turi teisę nesutikti su primtu sprendimu. Taigi yra daug neiškumo ir m, tikrai manau, kad teismai turėtų interpretuoti šį klausimą ir primti sprendimus. Uh. Next is Madi Delvo. Floor is yours, Madi. Madi Delvo. Dėkoju. Aš taip pat žvelgiu į ponę Pašl. Aš dalyvavau abiejose šio klausimo dalyse ir noriu paklausti, kodėl dabar kelmas klausimas dėl Facebook, kokia to nauda. Nes naujienų jokių nėra, viskas kaip ir gerai, štai žvelgiu į čia sėdinčių žmonių kūno kalbą ir man susidar sūdis, kad jie kalba galbūt ne visai tiesą. Nėra naujų teisės aktų, yra tik nuos reglamentas. Agentūros e, turi dabar pareigą įgyvenyti tinkamą ES teisės aktus. Taip pat Būtina, kad valstybės narės turėtų harmonizuotą bendrą požiūrį į šios klausimus ir į šią apsaugą. Vieni galbūt norės tų kolektyvinių ieškinių nagrinėjimo ir sprendimų, kiti siūlys kitokias priemonės. Mano klausimas būtų toks, kaip galime įvertinti tą moralinę žalą, kurią patyrė žmonės. Tai yra labai rimtas klausimas kalbama apie finansinę žalą. Taip, tai yra svarbu, bet ta kita žala yra ko gero didesnė, ar taip nemanote? Really... Atsakymas, dėkoju. Aš manau, kad tai yra labai svarbus klausimas, į kurį atsakymo kol kas parengto neturiu. Bendrasis duomenų saugos reglamentas pripažįsta, kad egzistuoja ir materiali, ir nemateriali žala to visų taisyklių pažeidimo. Žmonės gali teikti uh, E, ieškinius reikalaudami atlyginti žalą. Taip, bet kitas svarbus dalykas yra štai kas. Duomenų vertė yra tas dalykas, kur jokių standartų nenumat, nėra numatyta. Ir dar kol kas nėra jokios teisinės praktikos e, šioje srityje. Jurisprudencijos neturima, kiek kainuoja duomenys. Gal kai bus paduotas ieškinys, tai buvo paduotas ieškinys e, kiekvienam vartotojui, yra, kiekvienas vartotojas reikalauja 200 eurų už vienos mens duomenys. Tačiau pažiūrėsime, kuo baigsis tas ieškinio e, nagrinėjimas. Be abejo, e, kalbame ne tik ekonominę žalą, bet turėtų būti mokama kompensacija ir už tą kitą žalą, ne ekonominę, moralinę žalą žmonėm. Galbūt galėčiau papildyti. 750 eurų buvo siūloma už kiekvieną neteisėtą panaudojimą Kanadoje, e, kur veikia privatus, um, taip pat tai už kiekvieną privatų, privačių duomenų panaudojimą pagal ten numatytus teisės aktus prašoma 20 tūkstančių Kanados dolerių. Taigi, jeigu milijonai žmonių paduoda ieškinis, tai įsivaizduokite, tiesiog įdomus dalykas gali susiklostyti. Ir sumos nemažos. Ačiū, ponė Ernst, turėjom beklausti. Ačiū. Norėčiau kreipti savo klausimą ponui, skirti ponui Maksui Šremsui. Jau buvo įvairių ieškinių, skundų ir įvairių ginčių, debatų, vieni buvo sėkmingi, kiti nelabai. Ir čia kyla, kyla klausimas e, galimybė skūsti, kontrolės institucijos, kągi Facebookas turi padaryti, kad e, atgautų Makso Šremso pasitikėjimą man nėra tai taip jau nesvarbu, nes. Uh, Nes e, be abejo, tie skundai teikiami ne tik tai prieš, e, nukreipti prieš Facebooką, bet ir kai, kurio, kai kurios iš, iš jūsų. Ir kiek iš tikrųjų kontrolė yra pakankama, kiek ji naudinga, e, tikslinga, o kur yra kažkokių dar spragų. Ir trečias klausimas, norėčiau E, sureaguoti, kolegi, ir, e, sureaguoti ir kolegės liberalės, e, liberalų atstovės klausimą dėl WhatsApp programėlės. Pradėkime nuo pabaigos. WhatsApp problema yra ta, kad duomenų bazė buvo perduota, parduota Facebookui. Ir dėja, negaliu daugiau nieko atsakyti E, ar tai yra teisėta ar neteisėta, leisnių požiūrių ar pagrista ar ne. Kitas dalykas dėl institucijų, kontrolės institucijų. Manau, kad e, bendroje duomenų apsaugos reglamento nuostatas prižiūrinčios institucijos turi tam tikrus instrumentus kontroliuoti ir numatyti įvairios, e, turi savo svertus. Tačiau yra e, ir tam, tikra, kultu, tai čia ir tam tikros kultūros klausimas. Aš esu čia šioje srityje atsidūręs atėjęs iš privačios srities, iš privačios rinkos. Ir mes turime tam tikrą privatumo tarsi burbulą, e, tai yra kultūros klausimas, duomenų naudojimo kultūros. Ir e, klausimas per artimiausius dviejus, trejus metus pasižiūrėti, jeigu Europos duomenų apsaugos e, institucija mm, pasinaudos tomis naujomis nuostatomis ir bus keičiama atitinkama ta duomenų apsaugos priežiūros kultūra ar ne, tai mes pažiūrėsime. O E, e, kalbant apie Facebooko klausimą, tai 90-95 procentai Facebooko atliekamų operacijų yra iš principo teisėtos, tačiau mums visą laiką kilo klausimas, kaip, e, kaipgi jūs nustatote, kaip jūs tą kaip privatumą užtikrinate pakankamai, kad privatu, požiūris į privatumą skiriasi, ar žiūrint žiūrint, kuri šalis į, į, su juo ir susiduria, su tuo klausimu susiduria, ar Junktinės valstijos ar Europa. Ir net ir, pavyzdžiui, reklamos rytyje galima daug e, dalykų išspręsti, tačiau manau, kad Facebookas šioje srityje daugiau padarydamas galbūt šiek tiek mažiau uždirbtų, tačiau mes visi būtume patenkinti. Äh Aš norėčiau kreiptis į poną Eleną. Norėčiau sužinoti, kaip vyksta bendradarbiavimas su ES duomenų apsaugos institucija ir kaip jūs vertinate airijos duomenų apsaugos e, sritį, ar ten reikėtų kažką dar keisti ir gerinti. Na, drįstu teikti, kad mes, teikti, kad mes pastaruoju metu padarėme nemažai e, pasta, e, pažangos ir uh, atsižvelgdami ir prisitaikydami prie Europos duomenų apsaugos nuostatų. Ir gal praeitįje atrodė, jog mes vieninteliai e, turėjome reikalų su Airijos duomenų apsaugos institucija. Šiuo metu mes e, daugiau bendradarbiaujame su labai plačia e, visa eile įvairių duomenos, duomenų apsaugos institucijų. Stevenas Dedmanas, kuris buvo Vodofono e, e, e, atsakingasis būtent Vodafone už duomenų apsaugą prieš ateidamas į Facebooką. Taigi mes labai daug darome, mes bendradarbiaujame su duomenų apsaugos institucijomis. Aš nenoriu ginti visko, ką darėme praeitie, mes priimame kritiką ir vis dėlto turime teisę su ją nesutikti galbūt su kai, kur, kai, kai kuriais aspektais. Yra, juk reikia priminti, kad buvo bylų, kurias mes laimėjome, kurios, buvo tokių, kurias pralaimėjome, taigi tai, tam tikrais atvejais buvome neteisūs, tam tikrais atvejais teisūs. Ir mes ir toliau labai daug e, glaudžius ryšius palaikome su domino apsaugos e, e, institucijomis. Būtume tikrai patenkinti, labai džiaugtumėmės, jeigu galėtumėme galiausiai atgauti pono Makso Šremso pasitikėjimą visų šimtų procentų. Thank you. Torno su Lord Allen, che, Lord Allen che prima non mi ha convinto, devo dire. Dar kartą norėčiau kreiptis į Lordą Elleną. Nesu visiškai įsitikinusi ir įtikinta. Jeigu jūs iš tiesų norite kovoti su fiktyviamis paskiromis jų naudojimui ir jeigu um, siunčiate saugumo kodą, siūstumėte saugumo kodą į mobilų į telefoną, tai jau išspręstų didelę problemą. Tų e, fiktyvių paskirų problemos e, sprendimas, panašu, jums, jūsų dar nėra pakankamai rimtai vertinamas, o dėl apsaugos normų. Uh, remiantis senomis nuostatomis, kokią teisinių pagrindų jūs rėmėtės anksčiau, kol dar nebuvo e, to naujojo reglamento? Koks buvo jūsų interesas, ar stebėti duomenų naudotojus, ar, ar kaipgi ten buvo? Dėl tų fiktyvių paskirų. Aš stengiausi parodyti, kad tai dar yra labai atviras klausimas, dar verta apie tai diskutuoti. Uh, Mm, dabar mes buvome įtikinti, kad e, didelių jautrių, jautrios informacijos e, kiekių kaupimas nėra, nėra pagristas. Tačiau žinome, kad yra nemažai ES valstybių narių, netgi nekelia to klausimo. Mes šiuo metu tai suprantame taip, kad e, kai kyla kažkokių labai didelių abejonių dėl kažkieno tapatybės ir mes darome prielaidą, kad tai yra fiktyvi paskira, tai tuomet prašom ir manome, kad prašyti papildomos informacijos yra pagrista, tuomet mes tą darytume. Tačiau e, to daryti bendrai, e, reikalauti duomenų iš visų Facebook'o vartotojų, mūsų manimų nėra pakankama, e, nėra tinkamas dalykas, nėra teisinga. Nenoriu E, skambėti kažkaip tai per dalyk atsainiai, Mes tik, mums tikrai rūpi ši problema, tačiau mums labai svarbu tas e, duomenų e, privačios sferos užtikrinimas, apsaugojimas. Mums siekiant pateik, už, užtikrinant savo paslaugas privatiems asmenėms, mes darome viską, kad duomenys būtų naudojami taip, kad būtų ta paslauga teikiama tinkamai. E, jį tenkintų vartotoje. Tačiau e, žinome, e, trečiosios šalies sutikimo leidimo klausimas yra, tas dar vienas galbūt svarstytinas klausimas, tačiau mes norime daryti viską, kad atsižvelgtumėme atitiktumėme bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas ir e, tinkamai apsaugotume vartotojo e, duomenis, tačiau tuo pat metu neužkirstumėm kelio tinkamam paslaugos teikimui. Na kągi, baigėsi mūsų klausimas. Norėčiau visiems padėkoti. Dėkoju visiems už drausmę, už tai, kad laikėtės taisyklių. Taip pat e, norėčiau padėkoti ir vertėjams. Noriu patikinti, kad tikrai Labai vertiname jūsų darbą, esame už jį dėkingi, jūs palaikome. Dėkoju vertėjams. Dar norėčiau priminti, jog e, kitas mūsų posėdis vyks Strasbūrė Liepos antrąją dieną ponas King, ponė Jurva ir ponas Ansip, e, vicepirmininkės Simerman ir ponas Westhagen jau patvirtino, pono Westhageno patvirtinimo dar negavome, tačiau tikiuosi, kad ir jiems pavyks atvykti, nes taip e, jie, nes e, juk mums labai svarbu bi pagarba pagrindiniams teisėms ir ES įstatymams. Taigi dar nepatvirtinta. Sheryl Sanders dalyvaus, tačiau ji taip pat supranta, kad labai svarbu atvykti mūsų komiteto posėdį. Taigi kitas klausimas yra numatytas Liepos antrąją dieną. Libe komiteto nariams yra numatytas posėdis birželio 28 dieną, jis dar turi būti patvirtintas. Na ir taip pat. E, E, Liepos 2, 9 ir 10 dieną numatyti mūsų posėdžiai Briuselėje arba Strasbūrė. E, posėdis baigtas, malonus vakaro. Thank you.